Okay, good morning. Let's start our work today. We have a draft agenda. Labas rytas, pradėkime šios dienos darbus. Darbotvarkė, dėl darbotvarkės, ar turėtumėte pasiūlymų, komentarų, jeigu ne, tuomet e, laikome darbotvarkę patvirtintą, paskelbsiu kelis pranešimus pirmininkės vardu. Ekonomikos komiteto 27 rugsėjo po pietų vyks bendras posėdis su nacionaliniu parlamentu atstovais. Pono Goze pranešimą svarstysime. Taigi pradėsime 15 val. po pietų šį posėdį. Kitas pirmininkės pranešimas dėl informacijos apie dviejato paketo trilogą. Buvo pasiektas svarbios pažangos dėl reglamento, dėl šalių, kurios susiduria su spaudimu, ponas Kucė pateikė informacijos ir <clears throat> vyks tolesnis darbas, laikantis sąlygų, pagal kurias valstybė gali paprašyti pagalbos. Ir taip pat kalbėsime apie kitus reglamentus, ponios Ferrera pranešimas. Prieš diskusijas dar norėčiau štai ką pasakyti klausimai dėl bankų sąjungos. Štai kas yra siūloma suderinus pozicijas su koordinatoriais ir pranešėjais, kad keistis pasikeitus informacija praeitos savaitės posėdėje sekretariatas paprašė salės, kad būtų surinktas įprastinis, neįpras, neįprastas komitetas, komiteto posėdis trečiadienį, spalio 10 dieną nuo 9 ryto iki 1 po pietų. kad galėtumėme surenkti klausimus dėl tokių teisėkros pasiūlymų bankų sąjunga, krizės valdymas. Šįryt esame numatę diskusijas, aptarsime du pranešimus, kurie tarpusavį yra susiję. Ponios Taisin pranešimas. Kitas bus pono Gygoldo pranešimas. Taigi siūlome aptarti abu pranešimus kartu. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis apie abu pranešimus ir žodį suteikiu poniai Taisen. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, Šiandien posėdėje kalbėsime su kolegomis apie šiuos du pasiūlymus. Tikiuosi, kad visi esate susipažinę su komisijos pasiūlymais ir man nereiks jų pristatinėti papildomai. Yra 28 straipsniai komisijos pasiūlyme, jeigu norėtumėte juos paskaityti. Ten daug yra informacijos, tai yra įdomus, išsamus pasiūlymas. Aš su panu Gygoldu keičiausi nuomonė, nuomonėmis, mes pasidalinome savo analizėmis, tačiau uh, Dabar aš gal pristatysiu tą pradinę poziciją ir paklausiu jūsų, ar jūs pritartumėte man, kaip pranešėjai, siūlyti šešis tokius pagrindinius pranešimo punktus. Na ir po to jau pradėsiu renkti patį pranešimą. Pirmasis klausimas yra šimtas milijonų. Ar tikrai norime, kad vienas priežiūros mechanizmas būtų numatytas šiam sektoriui. Komisijos pasiūlyme yra faktiškai pateikiamas atsakymas, nes mes jau eilę metų to prašėme. Ir kol kas pasiūlymo nebuvome sulaukę, taigi aš manau, kad e, savai mes suprantame, jog mes pasisakome už vieną priežiūros mechanizmą. Tai būtų vienas iš pirmų, pirmasis mano pasiūlymas. Taip pat Reikia kokybiško, veiksmingo, efektyvaus mechanizmo. E, trečias svarbus elementas. Norime, kad priežiūros mechanizmas būtų sudarintas su rinkos funkcionavimu. Taip pat norime tokio mechanizmo, kuris būtų taikomas ir kuris prižiūrėtų visus, visas kredito institucijas ES. Na ir dar vienas pasiūlymas. Norime, kad aiškiai būtų padalintos pareigos ir atsakomybės ir veiklos sistemos, kurios tektų Europos priežiūros institucijai viena vertus ir kita vertus nacionalinėms priežiūros institucijoms. Taip pat reikia tinkamos atskaitomybės norime, kad būtų padaryta viskas, kad, tarkim, kai užduotys būtų perdodamos nuo nacionalinio europiniam lygmeniui, tuomet ir atskaitomybės grandis turi būti sutvarkoma taip, kad viskas vyktų teisingai, kad Europos priežiūros mechanizmas būtų atskaitingas Europos mastu. Na, o dabar, kalbant apie paties mechanizmo dėgymą, įgyvendinimą, aš siūlyčiau štai kokią strategiją. Pirmiausia, turime atkreipti dėmesį į priežiūros kokybę, kuris turbūt aukščiausio lygmens. Turime pasirūpinti, kad priežiūros institucija turėtų galimybių perimti tas funkcijas dar prieš pradedant mechanizmui funkcionuoti. Taip pat turime pasirūpinti, kad būtų numatytas tinkamas reglament, reguliavimo pagrindas tą mechanizmą dar prieš jį įgyvendinant. Taigi tokia būtų mano pirminė pozicija, ponė pirmininkė, ir aš mielai išklausyčiau šešėlinių pranešėjų nuomonės ir, žinoma, išklausyčiau ir kitų kolegų nuomonės. Jeigu jūs pritartumėte tokiam, tokiai pirminiai mano pozicijai, tuomet man dar kyla keletas kitų klausimų. Būtent ko turėtumėme siekti šiame pasiūlyme? Turėtumėme pasiūlyti pakeitimų, kuriuose būtų numatomas galimybė susijęti įvairius priežiūros lygmenis, atsižvelgiant, pavyzdžiui, ir eurozonos valstybės, jų kredito institucijas ir taip pat vidaus, visą vidaus rinką, kur jau yra visos 27 valstybės narės, kaip suderinti tuos du lygmenis. Taip pat e, turėtumėme pasižiūrėti, kaip būtų galima paskirstyti atsakomybės sritis ir funkcijas tarp Europinio, Europinės priežiūros institucijos ir nacionalinių institucijų. Juk negalime leisti Europos priežiūros institucijai pačiai spręsti, esant kokiams aplinkybėms, ji imtųsi veiksmų. Turime aiškiai apibriežti viską, atsižvelgiant ir į kredito institucijos pobūdį. Pavyzdžiui, kai kurios galbūt tiesiogiai galėtų būti atskaitingos Europos priežiūros mechanizmui, bet kitų atvejų, tarkim, galima būtų teikti, kad priežiūros institucija, priežiūros mechanizmas gali imtis veiksmų, tačiau jau nemažai funkcijų būtų paliekama ir nacionalinėms institucijoms taip pat. Taigi turime apsispręsti, kam patikime kokias funkcijas. Taip pat e, kiekviena kredito institucija turi būti prižiūrima, tai yra svarbiausias tikslas. Na ir trečias dalykas, kurį reiktų pakoreguoti, jeigu patvirtintumėte mano pirminę poziciją, būtent dėl priežiūros mechanizmo įgyvendinimo ir įdėgymo. Čia reiktų daugiau atkreipti dėmesį į monitoringo funkciją, ne vien tik tai priežiūros funkcijas. Turi būti prižiūrimas monetarinis ES ramstis. Turime pasirūpinti, kad priežiūros institucija tam numatytų reikiamas garantijas. Norime, kad per bankų priežiūrą prisidėtumėme prie moneto, ne, piniginio stabilumo. Turi būti daromas skirtumas tarp ECP e ir priežiūros mechanizmo. Uh, Taip pat priežiūros valdybos kompetencijos turi būti apibrėžiamos. Tai yra tokia institucija, kuri praktiškai ir atliks priežiūrą ir kaip tai prisiderins prie ACP struktūros. Jeigu norėsime įtraukti kuo galima daugiau valstybių narių į valdybos sudėtį, tuomet turėsime pasirūpinti, kad priežiūros valdyba na, būtų atitinkamai suburta. Taip pat e, santykis su Europos e, bankų institucija. Pono Gygaldo pranešimas turi būti sudarinamas su mano pranešimu. Turime pasižiūrėti, išsiaiškinti, kaip tas Europos priežiūros institucija dirbs su bankų institucija, kuri irgi turi savus uždavinius. Uh, turi priimti sprendimus atitinkamosios rytise. Taip pat mums reiks pažiūrėti, kaip toje valdyboje bus primami sprendimai. Dar vienas dalykas. įvairios atsakomybės sritis. Ir norėčiau išgirsti ir kolegų nuomonės, kaip būtų galima tą sritį sustiprinti. Taip pat e, bankų sąjungos kūrimo įvairūs klausimai. Na, galbūt į pačią sistemą to įtraukti ir nereikia, bet jau galėtumėme čia irgi išsakyti savo nuomonę dėl bankų sąjungos. Ir taip pat kokia yra situacija kitose srityse, nes e, iš principo tai gali turėti įtakos e, mechanizmo įdėgymo datai. Kaip tikriausiai visi skaitėte, esate pasiskaitę komisijos pasiūlyme. Bendras priežiūros mechanizmas, jo pagrindinis tikslas, jis turėtų būti, būti įsteigiamas 13 metų pradžioje, tai faktiškai liko vos keli mėnesiai Mes visi girdėjome, kas buvo pasakyta Nikosijoje Ekofino tarybos posėdėje. Spaudoje ir daugiau buvo pasirodę įvairių pranešimų. Pona Šulcas irgi pasisakė, aš Frankfurt Algemainė straipsnį skaičiau apie tai. Taigi mes turime apsispręsti kaip parlamentas, ar mums primtina yra siūloma data, Na ir mūsų sprendimas, žinoma, turės įtakos ir mūsų darbo organizavimui. Na ir dar vienas dalykas. Mums taip pat reikia labai atidžiai pasižiūrėti dėl to, kas yra pasirenkama. Priežiūros funkcijos patenka ir į Europos centrinio banko sistemą. Na ir per Strasbūro plenarinę sesiją praeitą kartą mes uždavėme žodžių klausimą komisijai. Ir dabar turime pasirūpinti, kad komisija kartu renktų tuos reglamentus dėl priežiūros institucijos mechanizmo. Ir Europos bankininkystės institucijos. Taigi, aišku, tai gali turėti teigiamos įtakos e, stabilizuojant e, monetarinę politiką Europoje, nes e, čia atsirastų daugiau gal informacijos šaltinių. Na ir aišku, tai yra tam tikra priemonė kovoti su krize, atkurti pas, rink, rinkos, rinkų pasitikėjimą, piliečių pasitikėjimą mūsų sistema. Priežiūros mechanizmas, jeigu už jį bus atsakingas Europos centrinis bankas, tuomet mechanizmas įsilies į dabartinę struktūrą, tai bus jau veikiančios organizacijos kaip ir atitinkamas padalinys. Tokiu būdu kaip ir lengviau bus lengviau įdėkti tą mechanizmą, nes na, jis bus tiesiog integruotas į veikiančią sistemą. Taip pat esame girdėję, kad nemažai valstybių narių taryboje jau pritarė tam siūlymui, būtent e, siūlymui priežiūros funkciją pavesti Europos centriniam bankui. Aišku, galima numatyti ir kitų variantų mes kaip e, sprendimus priimanti institucija galime irgi numatyti kitų scenarių, tačiau turime pasirūpinti, kad taryboje būtų pritariama tokiam veiksmų planui. Taip pat e, reikia, kuo galima greičiau, na, siekti čia pažangos, nes iš ties išgyvename krizę ir per Eurozonos valstybių viršūnių susitikimą buvo susitarta, kad bendras priežiūros mechanizmas turi būti įdėktas ir kad tai yra svarbi šanksnė sąlyga, norint e, atkurti bankų kapitalą. Tai yra labai svarbus uždavinys, mes to nekartą esame reikalavę ir tai yra būtina norint išbristi iš bankininkystės krizės ir iš viešų finansų krizės. Taigi kol kas tikrai situacija nėra normalizavusi, išgyvename krizę, na ir mūsų komisijos pasiūlymo vertinime turi tai atsispindėti. Privalome imtis veiksmų ir turime nepamiršti, kad tai tie mūsų veiksmai turi atkurti pasitikėjimą finansų sistemoje. Tai yra absoliučiai būtina. Na ir kaip pranešėja, aš puikiai suvokiu, kad ir iš ties tą klausimą labai smulkmeniškai išanalizavau. Taigi suprantu, kad iš tiesų yra atitinkamo pribojimų dėl to, ką galėtų padaryti Europos centrinis bankas. Bet pagal savo status, statutą Europos centrinis, bank, centrinis bankas ir Europos centrinių bankų sistema turi tam tikrų galimybių čia kažką padaryti. Taigi mes galime pateikti pakeit, pakeitimų pasiūlymų ir sustiprinti komisijos pasiūlymą. Galbūt vėliau reikės ir sutarties pakeitimų, bet, na, žiūrėsime, kaip ten bus. Taigi aš manau, kad daugmaž daug papasakau, kaip galėtumėme elgtis ir kokie, kokios kyla problemos dėl siūlomo pakeitimo. E, pasiūlymo aš sakiau, kad jį reiktų pakoreguoti ir aš mielai išklausyčiau kolegų pasiūlymų. Kaip jau sakiau, aš pritariu tam, kad mechanizmas būtų integruotas į Europos centrinį banką, tačiau jeigu pasirinksime šį variantą, tuomet turime pripažinti, kad ir Europos centrinis bankas irgi turi tam tikrų veiklos apribojimų. Na ir kaip pranešėja, aš manau, ponė pirmininkė, kad turime parengti tokį pranešimą, kuris būtų paremtas daugumos ne tik komitete, bet ir plenarnėme posėdėje. Tai būtų tikrai sėkmingas e, pasiekimas, jeigu mums pavyktų e, patobulinti komisijos pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Dar kartą suteiksiu ponui Gėvaldui žodį, kadangi tai du pranešimai, kurie dabar svarstame, labai glaudžiai tarpusavėje susiję. Labai ačiū iš tiesų svarstame labai rimtą klausimą prieš kurį laiką. Visos frakcijos bendrai dėrėjosi dėl bankų priežiūros teisės aktų paketo. Šiuo viena vertus dėl parlamento pozicijos pakankamai ryštingos ir dėl tarybos tam tikro užsispyrimo vis dėlto, nepaisant tiksliau tų aspektų, mes sugebėjome žengti nemažą žingsnį link bendros Europos e, finansinių institucijų priežiūros, tačiau greitai pamatėme ir mūsų galimybių ribas per e, praėjusią savaitę vykusi klausimą su priežiūros institucijų vadovas mes tą pamatėme, nes e, ta besidubliuojanti struktūra tarp Europos bankų priežiūros e, institucijos ir nacionalinių banko priežiūrų institucijų labai brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams ir e, sparumo bandymų ta sistema taip pat net laikė, taigi piliečiai laukia, kad mes padarytume atitinkamas išvadas, taryba savo išvadas padarė, pateikimo pasiūlymą dėl bankų sąjungos Savai suprantama, šį tikslą turėtume remti, nes jis atitinka ankstesnius parlamento siekius ir geriau vėliau negu niekada. Dabar mus spaudžia laikas pakankamai stipriai, nes ši bankų sąjunga ir bankų priežiūros, bankų sektoriaus, finansų sektoriaus priežiūros e, mechanizmas bus susijęs su Europos stabilumo mechanizmu. Ir e, tą sąveiką reikės e, užtikrinti, e, kadangi būtina prielaida gauti, pavyzdžiui, finansavimą arba paramą iš ES fondų yra būtinybė laikytis ES teisės aktų. Ir Europos parlamentas turėtų tam skirti pakankamai dėmesio, taip pat ir turėtų Mm, atidžiai stebėti, kad nebūtų ribojamos parlamento teisės tuo metu, kai taryba jokių veiksmų nesima. Turėtume skirti pakankamai laiko būtinoms diskusijoms. Bankų priežiūros perkelimas į Europos lygmenį turėtų būti siejamas e, su keliais tikslais. Pirmiausiai su visos sistemos veiksmingumo didinimu e, besidubliuojančių struktūrų atsisakymu, aiškiamis struktūromis, daugiau skaidrumo, taip pat ir e, pakankamai rimtų, stiprių bankų teisų užtikrinimu, aišku, nepamirštant ir demokratinės jų veiklos kontrolės. Jeigu bankų priežiūra vykdys Europos centrinis bankas, tai demokratinė kontrolė privalo būti užtikrinta, e, kadangi dėl tinkamų politinių priežasčių būtina išlaikyti ECB nepriklausomybę pinigų politikos klausimais, tačiau fiskalinės politikos klausimais e, vis tik tai e, ta nepriklausomybė neturėtų būti priežastimi arba tapti priežastimi neteikti atitinkamų ataskaitų, nes e, <clears throat> mes turėtume pasilikti savo teisę, pavyzdžiui, paskirti bankų priežiūros tarnybos tar, institucijos vadovą, gauti atitinkamas ataskaitas, tvirtinti biudžetą ir taip pat turėtume teisę vykdyti įvairius tyrimus. E, nes daugumą tokių teisių mes turime savo santykiuose su įsteigtomis finansų priežiūros institucijomis, tačiau ECB atžvilgiu mes tokių teisių neturime. Pagal 130 sutarties Europos Sąjungos veikimą taip pat straipsnį kyla taip pat tam tikrų E, įtampų, nes e, mes negalime vykdyti finansų sektoriaus priežiūros, neužtikrindami atitinkamos e, demokratinės kontrolės, taip pat reikia atskirti pinigų ir fiskalinę politiką. Pinigų politika neturėtų tapti fiskalinės politikos įkaitę ir atvirkščiai. Tas pasakytina ir apie bankų priežiūrą. Kalbant apie ES vidaus rinką, tai finansų priežiūros struktūra turėtų būti pavaldus e, visi rinkos dalyviai, tačiau galbūt ne visi vienodi, kokio nors mažyčio banko veiklos neturėtų kontroliuoti Frankfurto arba Londono atstovai. E, tą būtų galima atlikti vietos lygmenių, tik tai plataus masto pažeidimus arba plataus masto finansinės operacijas turėtų kontroliuoti ES struktūros, tačiau taisyklės visiems turi galioti vienodos. Jeigu Europos finansų priežiūros režimas apimtų visas valstybės narės, tai būtų optimali situacija, nes taip kaip siūloma dabar, turiminėje e, pasiūlymą, dėl kurio aš rengiu pranešimą, tai ne visos valstybės ketina dalyvauti bankų priežiūros sistemoje ir dar blogiau, kad e, kai kuriuose iš tų nedalyvaujančių šalių veikia labai daug finansinių institucijų. Taigi ta naujoji struktūra turėtų tapti patraukli, prie jos turėtų siekti prisijungti visos valstybės narės, tai turėtų tapti tam tikrų e, saldainiukų valstybėms narėms, o ne atvirkščiai atgrasytų jas nuo dalyvavimo finansų e, ar kredito įstaigų priežiūros sistemoje. Mes priežiūros struktūrų tam tikras arba galimas suskaidimas būtų pas blogiausias scenarius organizacijoje, kuri bando sukurti tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą ir bendrąją rinką. Europos parlamentas turėtų siekti, kaip įmanoma, sumažinti šios problemos naštą. Kalbant apie Europos bankų priežiūros sistemą bendrai, komisija siūlo numatyti, priimti dalį sprendimų atskiras sprendimų priimimo struktūras, pavyzdžiui, ginčių sprendimo procedūroms turėtų būti atskiros struktūros įsteigiamos, o tai e, praktiškai sąlygotų būtinybę priimti sprendimus remiantis dvigubą daugumą. truputį išsameu paaiškinsiu. Bus e, įsteigtas atskiras komitetas, e, kuriame galės dalyvauti tų šalių atstovai, e, tų šalių, kurios nedalyvauja bendroje sistemoje atstovai. Ir po to vyks bendrasis susitikimas ir vienos sprendimus priimančios struktūros sprendimus galės atšaukti kitos didesnės struktūros nariai. Kyla klausimas, ar tokia sistema bus sukurtas atitinkamos paskatos prisijungti prie šios bankų priežiūros sistemos mažoms šalims, turint omenyje, kad mažosioms šalims tenkantis vaidmuo priimant sprendimus bus arba taps dar mažesnis. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Tas pats pasakytina ir apie valdybos narių paskirimą, jeigu tokios kvotos bus num, numatomos, tiksliau tie kvorumai tokie bus numatomi. Tai e, pirmiausia, reikia savęs paklausti, ar prasminga būtų <clears throat> nustatyti baigtinį valdybos narių skaičių, kol kas dar nežinant, kiek šalių apskritai dalyvaus bendroje sistemoje ir jeigu pasikeis dalyvaujančių narių skaičius, ar reikėtų kiekvieną kartą keisti valdybos narių skaičių, ar reikėtų iškoti kitų sprendimų. Į šios klausimus reikia rasti atsakymus. Pat reikia atsakyti arba rasti atsakymą į kitą sudėtingą klausimą, priimant, pavyzdžiui, svarbius sprendimus dėl ginčių sprendimo. Europos e, bankų priežiūros institucija turėtų atsiklausti arba pasiklausti ECB patarimo. Klausimas yra, ar logiška, kad ta institucija, kuri atsakinga už e, visą finansų erdvę, konsultuotų tą, kuri už atsakinga tik už dalį Gal čia nebūtų tokios stacijos, kuomet odega visgina šunį. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad parlamentas, svarstant šį klausimą, turėtų ginti vidaus rinką, demokratinės teisės ir ES principus. Dėl tam tikrų teisinių aspektų mes neturėtume leistis užspeis, už spaidžiami į kampą, iš kurio po to negalėsime e, išlysti. Todėl turime siekti užtikrinti kuo didesnį sanglaudą Europos parlamente, nesvarstant pastarąjį bankų priežiūros paketą. Paaiškėjo, kad e, <clears throat> dėl laiko spaudimo taryba būtinai siekia kuo greičiau priimti būtinus sprendimus, nes taryba vis tiek labiau vadovaujasi nacionaliniais interesais, o Europos parlamentas labiau vadovaujasi ES interesais. Manau, kad turėtume atlikti panašų vaidmenį kaip ir anu, anuomet. Ir, ir džiaugiuosi galėdamas šios rytė bendradarbiauti su Marijan Tyson. Labai ačiū. Ačiū ponui Giegoldui. Dabar leisime pirmiausiai pasipasakyti šešėlėms pranešėjams. Vienas šešėlėms pranešėjas kalbės dėl ponos, ponios tais, Taisin pranešimo, kitas dėl pono Gėgol pranešimo. Ir taip rotuosime. Ponas Pitelo pirmasis turi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl. Ponios Taisen rengiamo dokumento. Aš labai dėkoju už atliktus vertinimus, aš tikrai pritariu tam, ką jis sako. Uh, Ir aš taip pat esu labai dėkingas ponui Gygalt už jo pasisakymą, pastebėjimus ir provokuojančias pastabas. Aš manau, kad šis reglamento projektas yra geras atspirties taškas. Ypač e, manau, kad e, yra gerai, kad pritarėme e, specialios. E, E, su rizika susijusių ribojimu pagristos kreditų įstaigos priežiūros politikos pavedimui Europos centriniam bankui. Mes taip e, tarsi sumažėtų šiek tiek rizika kylanti tarp valstybės ir banko. Bet aš norėčiau paminėti keletą kritinių pastabų, kurias čia reikėtų paminėti. Pirmiausia, ponė Taisen apie tai jau pakankamai kalbėjo. Keletą kartų pastebėjome jau, kad Europos taryba nusprendė uh, 125 e, straipsnio šešuoju punktu tarsi imtis lyderės vaidmens ir išstumti į šoną Europos parlamentą. Ši pozicija mums yra neprimtina. Europos parlamentas šiais e, klausimais neturi sprendimo galius. E, būtų labai didelė klaida padaryta, jeigu taip iš tiesų atsitiktų. Aš esu šios institucijos vicepirmininkas, todėl aš iš tiesų manau, kad teisėkuros procesas galėtų E, pasinaudoti pastaraisiais metais Europos parlamente sukaupta patirtimi, ypač mūsų komiteto sukaupta patirtimi. Antra kritinė pastaba. Yra gana sunku suderinti skirtingas institucijų tradicijas, turiu galvoje bankų priežiūros sritį Europos Sąjungoje. Visos valstybės narės E, nesutinka su tuo, kad bankų priežiūra būtų sutelkta e, centrinėme banke. Ypač Vokietijoje, pavyzdžiui, matome, e, kur kad finansų priežiūros institucija pakeičia net finansų ministeriją. Labai svarbu atsižvelgti valstybių narių specifiką. Ne, reikia to nuvertinti. Todėl savo diskusijoje mes turėtume atsižvelgti reglamento penktąjį straipsnį, kur yra sakoma, kad nacionalinės valdžios institucijos gali atlikti svarbu vaidmenį, e, padedant Europos centriniam bankui priežiūros srityje. Kitas dalykas - Europos centrinio banko specifika ir nepriklausomybė. Reglamento 17 straipsnėje yra sakoma, kad Europos centrinis bankas, vykdydamas priežiūros institucijos e, funkcijas, yra atskaitingas tarybai ir parlamentui. Man iškyra klausimas, kaip tą galėtume padaryti. Ar galime užtikrinti, kad Europos, e, Europos centrinis bankas elgsis atsakingai Europos parlamento atžvilgių? Aš e, manau, kad turime labai aiškiai pasakyti Centrinio banko valdybai, kad Europos parlamentas yra ta institucija, kuriai turi būti atsiskaitoma. Ir priežiūros taryba e, turi paisyti tokio reikalavimo. Analizuojant reglamento e, projektą, man susidarė įspūdis, kad Europos parlamentui tenka gana e, svarbios funkcijos, bet e, Europos centrinis bankas turi nepamiršti demokratinės kontrolės ir panašių dalykų. Ponas Gigold būtent ir kalbėjo apie demokratinę kontrolę, apie priežiūros tarybos vaidmenį. Manau, kad visais šiais klausimais reikia dar detaliau padiskutuoti. Dar kartą dėkoju pranešėjai. Äh, Ačiū pirmininkė. Ponas Balts kalba. Manau, pirmiausiai turėtume išsiaiškinti, apie ką turime diskutuoti per artimiausias savaitės ir mėnesius ir apie ką. Ne, abiejose pranešimuose teikiami pasiūlymai dėl bendrosios bankų priežiūros, nei daug, nei mažai, tačiau tai nereiškia, kad e, neturėtume palankiai vertinti iš esmės pasiūlymų dėl bankų sąjungos, nes jau du metus mes mėginame priversti tarybą imtis veiksmų, užtikrinant indėlių saugumą europinių mastų. Tai beveik tiek pat laiko mes iš komisijos reikalavome atitinkamų pasiūlymų dėl bankų priežiūros institucijos. Šiomis temomis e, esame parengę bendrus dokumentus. Taip pat reikia paminėti Marijantaisin pranešimą savo iniciatyvą, kuriame teikimi pasiūlymai dėl ateities, atitinkamas vizijos yra siūlomos. Neturėtume tačiau pasiduoti pagundai ir per daug painioti dviejų sričių tarpusavyje ir abiejose pranešimuose aiškintis tų dalykų, kuriuose nereiktų kurių juose nereiktų aiškintis dėl bankų priežiūros institucijos. Mes e, teigiamai vertiname bendrąją bankų priežiūros instituciją. Krize per pastarosius metus aiškiai parodė, kad e, vien tik koordinuoti veiksmų Europos mastu nepakanka, kad būtų galima veiksmingai reaguoti. Todėl ir buvo sukurtos naujos e, Europos finansų sektoriaus priežiūros struktūros, kurios pradėjo veikti 2010 metais e, naujasis mechanizmas turėtų užtikrinti nepapildomą, e, tačiau vieningą bankų priežiūros sistemą, nedelsiant atsisakant besidubliuojančių institucijų ir struktūrų bei pasidalinant darbo naštą tarp Europos bankų priežos institucijos ir tarp veikiančių nacionalinių finansų įstaigų priežos institucijos, derinant veiksmus su naujai kūrimo mechanizmu. Todėl e, palankiai vertinės pasiūlymas įtraukti vykstančius procesus visus bankus e, nesudarant kliučių ir toliau veikti dabar pasirinktiems ir galiojantiems modeliams. Todėl nacionalinės e, priežiūros institucijos ir e, Europos mastu veikianti struktūra turėtų e, bendarbiauti tarpusavyje, remiantis subsidiarumo principų, naujasis mechanizmas turėtų galioti visiems 27 ES valstybių narių bankų priežiūros e, sektoriams, tačiau žinome, kad to pasiekti beveik nerealu, taigi kyla klausimas, ar patikima bus bendra bankų priežiūros sistema, jeigu ji neapims visos Europos sąjungos <clears throat> bankų sektoriaus. Europos e, centrinis bankas, sprantama, gars žinomas e, dėl savo ekspertinių gebėjimų, dėl glaudžių sąsajų su kredito e, įstaigomis, tačiau būtina užtikrinti ECB nepriklausomybę nuo politikų, nuo kitų struktūrų, siekiant išvengti interesų konflikto. Todėl būtina atskirti operatyvinės veiklos priežiūrą ir politinių sprendimų prieimimo arba apskaitai sprendimų prieimimo priežiūrą tarp dviejų struktūrų. Todėl e, bankų priežiūros e, sistema būtų atsakinga už sprendimų prieimimą, o ECB e būtų atsakingas už finansinę veiklą. Aišku, e, galtinius e, sprendimus dėl mechanizmo veiklos turi priimti taryba. Bendra Europos bankų priežiūros sistema arba mechanizmas man reiktų dar vieną žingsnį e, integracijos, tolesnės integracijos link ir tam būtinas teisėkuros institucijų pritarimas. Daug kartų atkreipiame į tą, dė, į tą dėmesį ir manau, kad darysime tą toliau kad sprendimas dėl bankų priežiūros sistemos, kuri priimtų vien taryba, nebūtų pakankamas. Tokiu būdu nuo pat pradžių būtų galima e, kvestionuoti bankų priežiūros sistemos legitimumu, o piliečiams kiltų dar daugiau klausimų dėl ES e, buvimo prasmės. Todėl tas e, daromas spaudimas tikrai mums nepadės pasiekti užsibriešto tikslo, tik dar labiau padidins e, mūsų e, skolų krizę. Kalbant apie bankų rekapitalizaciją pasitelkus e SM paramą, tai būtina tą vykdyti, užtikrinant atitinkamą kontrolę ir priežiūrą. Ir reikėtų ne tik likus keliams mėnesiams iki rinkimų priimti tinklus politinius sprendimus, tačiau taip pat ir sukurti naujas struktūras. Todėl man atrodo, kad iki 13 metų sausio pirmos dienos tas struktūras sukurti nėra realu. Ir per finansų ministrų tarybą, kuomet buvo svarstamas šis klausimas, Toki, e, toks nuogastavimas buvo patvirtintas, e, galėčiau pasakyti dar daugiau, tačiau pirmam pasikeitimui nuomonėmis manau, kad pakaktų ir to, ką pasakiau iki šiol. Ačiū uždėmesi. Thank you. Ačiū. Ponas Klins. Äh, Labai ačiū. Anksčiau kalbėjo kolegos, pabrėžė, kad Europos parlamentas siekia bankų sektoriaus vieningos priežiūros sistemos ir ne tik, kad palankiai vertina, bet prieš du metus to labai aiškiai reikalavo. Tačiau kyla klausimas, ar ECB yra tinkama institucija, kuri turėtų vykdyti šią bankų priežiūrą. Anksčiau mes siūlėme, kad e, bankų priežiūrą vykdytų institucija susijusi su ECB, tačiau nebūtinai ECB E, pats ECB. Dialogas su ECB yra svarbus, tačiau jeigu ECB vykdys priežiūrą, tai išvelgčiau dviejopą pavojų arba grėsmę. Įsivaizduokime, kad ECB vykdymo priežiūrė padarys kokią nors klaidą, tai pakenktų e, Centrinio banko įvaizdžiui ir antra vertus mes norime išlaikyti ECB nepriklausomumą pinigų politikos sitie, tačiau gali atsitikti taip, kad įvykus krizai reikės naujų lėšų bankams gelbėti arba bent jau jiems paremti ir galbūt tą reikės daryti tuo metu, kai e, bankų finansinės paramos sistema dar nebus pradėjusi veikti, nes tam prieks daug metų, daug metų todėl reikės pasitelkti, pasitelkti mokesčių mokėtojų lėšus ir čia vėl e, užsisuks karuselė, kurioje dalyvaus politikai ir finansų ministrai ir manau, kad e, neturėtume būti suinteresuoti tokia karuselė. Toliau diskutuodami turėtume grįžti prie mūsų anksčiau siūlytos idėjos, e, kuomet keliame klausimą, ar e, pakaks vien tik tai Europos bankų sektoriaus priežiūros sistemos, kadangi bankų ir draudimų bendrovės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir e, todėl ir kyla klausimas Werneriui, ar tą priežiūrą turėtų vykdyti ECB ar kokia nors kita institucija veikianti šalia. ECB, kuri galėtų būti atsakinga ir už draudimo bendrovų veiklos priežiūrą. Kolegos minėjo daug įvairių aspektų ir punktų. Ir e, ši nuomonė man yra ne tik priimtina, tačiau vertinu ją net ir pakankamai palankiai. Mes labai mm, esame suinteresuoti tuo, kad ES struktūros nebūtų įvarytas pleištas ir kad e, bankų priežiūros, ypač eurozonos e, priežiūros mechanizmai nesuskaldytų, nepadalintų ES taip, pasakysiu tiesiogiai, kad Britai pajaustų teisę surenkti referendumą dėl išstojimo iš ES. Iš tiesų turėtume vengti tokių aplinkybių, todėl bus ypač svarbu, kaip bus priminėjami e, praktiniai e, e, sprendimai, kaip bus pasiskirstomi įgaliojimai, kompetencijos. Svenas Gėgoltas jau pakankamai išsamei apie tai kalbėjo, turime būti labai atidus ir nesukurti tokių sprendimus priimančių struktūrų, kurios bus labiau atgrasančios nei e, patrauklios. Mano nuomonė, visos valstybės narės, kurios pagal tarptautinę teisę ir išskyrus Daniją ir Junktinę karalystę nusprendė dalyvauti eurozonoje, tai jos turėtų privalomą tvarką dalyvauti šioje sistemoje. Kadangi jos savanoriškai įstojo į eurozoną, prie tai jos prisijungia, taigi turėtų savanoriškai prisijungti ir prie šio bankų priežiūros režimo, tačiau e, problema, aišku, lieka Londonas kaip didžiausia e, finansinių sandorių vieta. Reikėtų šį klausimą spręsti, kitaip negalime tikėtis bendros sistemos sėkmės. Kitas dalykas yra proporcingumo ir susidarimo principų laikymas. Ši nauja priežiūros sistema E, turėtų turėti įgaliojimus e, vykdyti visų eurozonos valstybių arba dalyvaujančių valstybių bankų sistemų priežiūrę, tačiau praktiškai tas funkcijas reikės deleguoti nacionaliniams bankų priežiūros institucijoms. Pavyzdį pateiksiu taupimosios kasos arba e, mažieji bankai veikiantis Vokietijoje, jų kasdienės veiklos tikrai negalės kontroliuoti ši bankų priežiūros institucija. Tačiau jei reikėtų spręsti klausimą dėl tam tikrų privačių bankų, tokių kaip Kastel banko, kurio buveinė yra Würzburgė, spręsti ar atimti iš šio banko veiklos e, licenziją, tuomet reikėtų šį klausimą spręsti šios Europinės bankų priežiūros institucijos lygmenyje. Tačiau, aišku, kasdieninė tokių smulkių bankų veiklos stebėtų nacionalinės priežiūros institucijos. Bankų sąjunga reikia užtikrinti tris elementus, tai yra vienoda priežiūra, restruktūrizavimo ir veiklos nutraukimo fondo ir indėlių vieningą apsaugos sistemą. Kalbant apie restruktūravimo ir veiklos nutraukimo fondo įsteigimą, reikia užtikrinti pakankamai ilgą to fondo veikimo laikotarpį, sukūrimo laikotarpį, reikia užtikrinti, kad e, nebūtų taip, kaip yra dabar, kuomet įvairios skirtingos bankų rinkliavos yra apibrėžiamos skirtingai vienose šalise, kitose šalise tokių rinkliavų apskritai nėra, todėl galime e, tikėtis, kad tikrai užtruks uh, be ne dešimt metų, kol bus apskritai sukauptas toks restruktūrizavimo veiklos nutraukimo fondas, kalbant apie indėlių apsaugos sistemą, manau, kad mūsų pasiūlymas parengtas su šiandien pranešėjais ir e, svarstytas bei patvirtintas komitete turėtų ir toliau galioti, kad e, šis rytis ir toliau turėtų būti priskiriama nacionalinių priežiūros tarnybų įgaliojimų sryčiai. Yra dar daugiau sryčių, apie kurias nenoriu kalbėti, galbūt dar apie vieną, tai yra e, demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė. Dabar esame patekę į tokią padėtį, kad kūrint Europos institucijų sprendimus primančias struktūras, procesai tampa vis sudėtingesni, piliečiai nesupranta, kaip Europa veikia ir tai, ką mes dabar kūrėme, kai dabar elgiamės kurdami dvi skirtingas bankų priežiūros sistemas padėties nepagerins, todėl privalome siekti, kad piliečiai, bent Europos parlamentas suvoktų kaip institucija, kuri vykdo prisimtus įsipareigojimus ir uh, Tokį įsipareigojimą patys savo turėtume aiškiai prisiimti. Tokiu būdu turime, kaip minėjo Senas Gegoltas, e, turėti teisę vykdyti atitinkamus tyrimus e, ir e, visus kitus aspektus, kuriuos minėjo Senas Gegoltas, privalome užsitikrinti bei teisės. Ačiū ponui Klinsui. Pons prisėdo, sutiko kalbėti po pono Lamberto, kuris prieš išeiti, taigi žodis jam dabar. Labai ačiū ir dėkui, kad leidot man pasisakyti prieš jį. Aš kalbėsiu glaustai ir tiksliai. Prancūziškai mes sakom, nereikia painioti entuzijazmo ir lūkesčių. Labai svarbu, kad mes neskubėtume, nelėktume be galvos ir nedarytume išvadų ir ne. Uh, E, sukurtume struktūros, dėl kurios atsirado pirmoji krizė. krizė. Aš girdėjau taryboje, žmonės sakė, kad stengiamės viską daryti teisingai. Taip, aš su tuo sutinku. Bet tai, kad e, šią nuostatą padarėme kaip iš anksinę sąlygą bankų e, rekapitalizavimui, yra gana sudėtingas sprendimas. Aš manau, kad mes čia galim ir klaidą padaryti. Aš sutinku, ponė Marijan, jūs, su to, ką jūs pasakėte. Aš suprantu, kad jūs sutinkate su tarybos pareiškimu, pakartotų neseniai, kad e, tai turi būti daroma kartu su ECB, tai turi savų pliusų ir savų minusų, bet e, dabar aš norėčiau pagalvoti apie tai, kas tada buvo pasakyta iš dviejų pusių. Pirma, tvirta demokratinė atskaitomybė. Antras, lygiavertis euro ir ne eurozonos valstybių dalyvavimas. Mes nenorime, kad būtų sukurtos dvi dalyvių grupės, kategorijos. Uh, Pirmiausia, mes turime užsitikrinti ir žinoti, ar dabartinės teisinės nuostatos susijusios su ACB netrukdo mums teisingai dirbti šiais dviem klaus, mano paminėtais klausimais. Jeigu ACP sutinka su trūkumais ir apribojimais ir darys viską, ką gali, užtikrindama e, demokratiją ir lygiavertį dalyvavimą tam tikrose ribose, tada viskas bus gerai. Bet mes sakome, kad ribos yra labai griežtos užtikrinant lygiai vertį dalyvavimą ir tada priklausomai nuo to, ar ECB teisinė struktūra leis mums pasiekti e, gerų rezultatų ar ne, mes nuspręsime, ar ieškoti alternatyvų ar ne. Mums reikia labai griežto juridinio e, patarimo, tvirto judinio patarimo pačioje pradžioje, o ne proceso pabaigoje. Mes turim žinot, kad e, juridinė sąranga yra labai teisinga. Gali būti, kad mes sukursim gražią struktūrą, bet teisininkai pabaigoje pasakys, kad tai negali funkcionuoti pagal ES sutartis. Bet e, e, reikia suprasti, kad ne, jeigu sukursime negerą struktūrą, reikės ieškoti standartų netenkinančio sprendimo. Uh, Europos parlamentas jau ilgą laiką teigia, kad reikia integruotos Europos priežiūros ne tik bankams, bet ir draudimo bei finansų rinkoms. Jūs, kaip ir aš, žinome, kad visa tai yra tarpusavį nepaprastai glaužiai susiję. Ką darysime, jeigu e, bankų ir ECB atžvilgių bus imtasi veiksmų, kurie neleis integruoti, sukurti visapusiškos integracijos jos lygių. Yra, pažiūrėjau, nuostata, kurioje yra draudžiamas ECB, e, draudžiami ECB veiksmai draudimo bendrovių atžvilgių. Aš manau, kad dabar kuriama struktūra turi turėti galimybių plėstis. Mes turime ieškoti e, tokios sąrangos, kuri pastarnautų kaip pamatas ateičiai. Bet jeigu mes nuo pat pradžių sakysime, kad negalima išplėsti esamos sąrangos, pavyzdžiui, apimant finansų rinkų ir draudimų, tai bus negerai. Mes iš anksto turime apie tai galvoti, o ne vėliau. Negalime proceso pabaigoje pasakyti, kad priėmėm tokius sprendimus ir daugiau niekas negali būti pakeista. Aš neskubu priimdamas išvadų, bet turime suprasti jau labai anksti, kokie yra tarybos priimto sprendimo e, trūkumais. Ir manau, kad dabar jau ir pati taryba apie tai pradeda galvoti. Mes čia nekalbam apie reputacijos išsaugojimą ar panašiai. Jeigu mes kolektyviai suprantame, kad šis juridinis pagrindas nėra teisingas, tai mes tada turėtume aiškiai pareikšti, kad šią problemą reikia vertinti iš skirtingos pusės. E, mes neturime apsiriboti tik tuo, kas buvo nuspręsta taryboje. Ačiū. Ačiū. Prosedo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju abiems pranešėjams už savo pranešimų pristatymą. Kalba eina apie pasiūlymų paketą. Dabar pasiūlymas dėl Europos centrinio banko. ir e, priežiūros mechanizmo integravimo Europos centrinį banką. Tai tikriausiai geriausias variantas. Aš tikiuosi, kad bus platus konsensusas už tai, kad tekstai būtų patvirtinti. Tai yra dokumentų paketas. Mes suprantame pasiūlymų tam tikrus apribojimus, tai, kad nėra, nebuvo indėlių garantijų sistemos priežiūros mechanizmo kūrimą, kūrimas buvo šiek tiek sudėtingesnis. Mes turime teisės aktus dėl pačių principų ir dabar turime pažiūrėti į tų principų pritaikymą praktikoje. Turime pažiūrėti, kaip techniškai būtų galima įgyvendinti priemonės. Taip pat e, mechanizmai dėl nenumatytų situacijų, ginčių sprendimo. Dabar numatoma priežiūros sistema. Žinoma, ES reikia eiti tolyn. Nes tai yra eurozonos egzistavimo esmė. Aišku, kita vertus nenorime atskirti ir kitų valstybių narių. Tai, kad eurozonoje yra sudarytas fiskalinis susitarimas, tai reiškia, kad reikalingas sutarimas ir finansinėje srityje. Juk finansai yra tai, kas sieja mūsų realioje ekonomikoje. Dėl to reikalinga žengti ir tą tolesnį žingsnį. Vakar Europos Centrinio banko pirmininkas per savo, savo kalboje Berlyne pasakė, kad Europos Centrinio banko priežiūros mechanizmas turi užtikrinti kainų stabilumą. Tačiau ir kreditų procentai turi būti vienodi ir ES reikalinga ir bankų sąjunga, jeigu norime išgyventi. Dėl to, kad na, kreditų kaštai yra dabar ne vienodi ir mes nenorime, kad būtų na, tiesiog bėgama iš vienos valstybės į kitą, ieškant geresnių kredito sąlygų. Taip pat turime pasiūlym, ieškoti pasiūlymų ir kovoti su krize taip, kad, na, kuo mažiau nukentėtų mokesčių mokėtojai. Kai Europos Centrinis bankas pasiūlė bankų sąjungos steigimą ir kad tai turėtų būti prižiūrėta, tas bankų sąjungos steigimas turi vykti prižiūrint Europos centriniam bankui, tai buvo kaip ir sveikintinas pasiūlymas, tačiau tokiu būdu tarsi Europos centrinis bankas gauna makroekonominių funkcijų. Taigi turime žiūrėti, kaip toje priežiūros sistemoje bus skirstomos įvairios funkcijos ir atsakomybės. Taip pat turime kalbėti, na, kaip, kaip skirstysime tas funkcijas. Priežiūra ES lygmenių yra kitokia nei uh, kažkokiu tai įmonių priežiūra. Taigi valstybės narės turi pasinaudoti kitais mechanizmais. Ir aišku, turime labai atsargiai atskirti funkcijas. Taip pat turime užtikrinti demokratinę priežiūrą, kurią atliktų Europos parlamentas, laikantis tokių pačių sąlygų, kurios būtų taikomos ir bet kurioje valstybėje narėje. Na ir dėl bankų sąjungos priežiūros. Visa bankų sistema turi būti prižiūrima, nes sisteminės rizikos, kaip matėme, kyla ne, nebūtinai vien tik tai dėl stambiųjų bankų, tiesiog susikaupia ir mažųjų bankų problemos. Ir tai sukelia sisteminę riziką. Taigi dėl to, ar priežiūra turėtų būti vykdoma taip pat visoms finansinėms institucijoms. Juk bus Europinė priežiūros institucija, bet bus ir nemažai nacionalinių priežiūros institucijų. Tai bus tokios Europinės struktūros, Europinė struktūra, priežiūros sąranga. Na ir dėl to tos atsakomybės turi būti tinkamai paskirstomos. Uh, Taip pat dėl to, kaip bankų sąjunga būtų siejama su eurozono nepriklausančiomis šalimis. Čia turime surasti būdų, kaip ir to šalį suvaidintų visapusišką vaidmenį, nes bankų sąjunga yra labai svarbi eurozonos funkcionavimui, tačiau tuo pat metu turi vykti bendradarbiavimas ir su kitomis valstybėmis narėmis, tomis, kurios norėtų prisidėti prie tos sistemos, tai sustiprintų vieningąją rinką. Taigi reikia surasti mechanizmų, kurių pagalba pagalba sistema būtų kuriama taip, kad būtų įtraukiamos ir eurozonai nepriklausančios valstybės. Taip pat reikia didinti legitimumą ir demokratinę bankų sąjungos priežiūrą. Ir aišku, Europos parlamentui čia matyti teks labai svarbus vaidmuo ir mes iš pat pradžių turime aiškiai išsakyti savo poziciją, kaip mes vertiname visą šį paketą. Uh, turime kažkaip nuo pat pradžių įsitraukti į abiejų pasiūlymų rengimą. Taigi aš remiu kolegų pozicijas. Ačiū, ponia Guliart. Panašu, kad jos nėra. Ponas Tridžiček. Jis yra šešėlinis pranešėjas dėl abiejų pranešimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šios diskusijos yra teisingos, kad turėtumėme aptarti abu pranešimus kartu. Diskusijos dėl ponios Taisen ir pono Gygoldo pranešimų yra paralelinės diskusijos, taigi džiugosi, kad e, jos vyksta kartu. Švalkausi po salę ir matau, kad visos politinės frakcijos Europos parlamente susidūrė su ta pačia dilema, kaip ir Europos konservatoriai. Būtent, kad esame arba eurozonoje, arba už jos ribų. Ir panašu, kad politinėse frakcijose, visose politinėse frakcijose atsiranda panašių argumentų kaip mano frakcijoje. Aš esu ACR šešėlinis pranešėjas ir kalbu pono Epinko vardu, kuris yra iš valstybės priklausančios eurozonai. Ir aš pritariu jo nuomoniai, kad jo šaliai Europos centrinio banko priežiūra yra tinkama jo valstybei. Jam kitiems parlamentarams iš eurozono šalių, esančių mūsų frakcijoje, kyla klausimas, kaip kiek griežta turėtų būti ta priežiūra, tas priežiūros mechanizmas Europos centrinėme banke. Klausydamasis diskusijų, dėl bendro Europos priežiūros mechanizmo, atrodytų, kad diskusija gan paprasta, bet kyla problemų dėl apriepties. Vieni sako, kad visa eurozona turėtų būti įtraukiama, kiti sako, kad tai turėtų būti privaloma tik tai tiems, kurie yra eurozonoje arba tiems, kurie žada įstoti Kiti teigia, kad viskas nėra taip paprasta. Mes gerbėme 17 valstybių narių norą numatyti centrinę priežiūros instituciją Europos centrinėme banke. Tačiau tiems, kurie yra už eurozonos ribų, mano, kad nacionalinės priežiūros institucijos turėtų išsaugoti savo funkcijas. Dabar dar vienas klausimas kokios funkcijos bus patikėtos Europos priežiūros mechanizmui. Na ir viena yra kalbėti apie Europos centrinės priežiūros institucijos funkcijas, bet reikia nepamiršti ir nacionalinių priežiūros institucijų. Nacionalinės priežiūros institucijos yra įtvirtintos konstitucijose ir toms nacionalinėms institucijoms yra patikėti atitinkami uždaviniai pagal konstitucijas. Europos centriniai bankai ir priežiūros, nes priežiūros institucijos tose valstybėse yra atskaitingos pagal konstituciją, jos yra atsakingos už finansinį stabilumą savo valstybėse. Tai nėra koks tai menkavertis dalykas. Ir ne visuomet pritariu Filipui Lambertsui, tam žaliajam, bet kartais jis yra, šį kartą jis yra teisus, tai yra esminis klausimas. Tačiau skuba tikrai čia nėra geras mūsų bičiulis, taigi reikia neskubėti, aš visiškai pritariu ponui Lambertsui dėl to. Yra keletas tokių kitų nežymių dalykų dėl to, kas buvo pasakyta šyrit. Pradėsiu nuo pono Giegoldo pranešimo ir pasisakymu. Jis kalbėjo apie viso proceso demokratinį legitimumą. Na, tiesą sakant, jeigu teisingai pastebėjau, jis penki žingsnius išvardijo, kurių imdamiesi užtikrintumėme teisinį legitimumą. Na, nežinau, ponė Giegoldai, ar tai teisinga, ties, teisinga ar ne, tačiau tai yra neblogas pagrindas tolesnei analizai. kitas dalykas. Supranacionalinis priežiūros mechanizmas sąlygos sutarties pakeitimus. O sutartis keisti galima tik tuo met, jeigu nacionaliniai parlamentai yra tinkamai apie tai informuojami. Tačiau šiuose diskusijose šį, šį rytą dar niekas neminėjo nacionalinių parlamentų. Na, o piliečiai, rinkėjai valstybėse narėse turi turėti teisę apsispręsti. Tai yra esminis dalykas ir aš nesakau, ar ta bankų sąjunga mums reikalinga ar ne. Rinkėjai atskiriuose valstybėse narėse turi tai nuspręsti. Mes rengdami savo pranešimus turėtumėme pasirūpinti, kad balsavimo teisės bankų, Europos bankų institucijoje būtų subalansuotos, įtraukiant ir tos, kurie priklauso mechanizmui, ir tos, kurie jam nepriklauso. Tos valstybės, kurios nepriklauso mechanizmui, jos bus na, silpnoji pusė ir jeigu jų nuomonė visuomet bus atmetama, Tokiu būdu integracijos procesas bus sumenkinamas ir tai nėra primtina ir neturėtų taip vykti. Pone Taisen tikriausiai suvokia, su kokia rizika yra susijus, susiję didesni įgaliojimai Europos centriniam bankui, nes jis jį minėjo ir nacionalinių priežaros institucijų reikšmę. Tai yra esminis dalykas tie, kurie yra iš šalių nepriklausančių eurozonai, jų nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti tos, kurios tars paskutinį žodį. Ir mes savo pakeitimais to ir sieksime. Na ir dar vienas pastebėjimas. Diskusijose dėl vieningo priežiūros mechanizmo, mes neturėtumėme to vertinti kaip kažkokio tai izoliuoto reiškinio. Tai turėtų būti siejama su fiskalinė monetarinė sąjunga. Fiskalinės monetarinės sąjungos neturėsime be politinės sąjungos. Politinės prerogatyvos turėtų būti sustiprinamos į tai reikia išvelgti kaip į, į visumą, nes bus ir kitų horizontaliųjų priemonių ir dėl to mes primiktinai reikalaujame, kad būtų demokratin, numatomi demokratiniai įgaliojimai šiame procese, nes būtent valstybių narių piliečiai turi priimti sprendimą, jie turi nuspręsti, kokia kryptimi turėtų būti priimami sprendimai ES. Taigi toks būtų mano pasisakymas. Ačiū, panas Kliūtė. Panas Kliūtė taip pat yra šešienis pranešėjas dėl abiejų pranešimų. Ačiū. Manau, kad galėsiu kalbėti pakankamai trumpai. Daug minčių jau buvo išsakyta, kurios nebūtinai prieštarauja viena kitai Taigi iš esmės galiu pastebėti, kad bankų sąjunga yra mm, būtina sukurti, negalime sukurti bendrosios rinkos neužtikrinę bendromis taisyklėmis grindžiamos bankų priežiūros. Europos Sąjungoje patirtis tą patvirtina. Klausimas yra, kaip ta bankų, sąjungos, bankų sąjunga priežiūros sistema turėtų būti kuriama. Daugumą aspektų jau buvo paminėtas, aš skeptiškai vertinu pasiūlymą priežos funkcijas patikėti ECB, priežastis buvo išvardintos. Ponas Gigultas e, jau savo pasisakymę parodė, koks sudėtingas būtų funkcijų pasidalymas tarp ECB ir EBA. Taip pat ir atskirų priežiūros e, institucijos struktūrų narių paskirimas, taigi galime puikiai įsivaizduoti, kad e, šiuose pasiūlymuose arba už šių pasiūlymų slepiasi didžiulės įtampos potencialas ir kad visas šis projektas dėl to galėtų žlugti. Aš e, Manau, kad jeigu ECB taptų papildomą prižiūrinčią instituciją šalia jau trijų veikiančių, tai kiltų veiks, sunkumų dėl veiksmų koordinavimo, taip pat būtų sudėtinga koordinuoti veiksmus nacionalinimus jų priežiūros institucijomis, kad reikia koordinuoti veiksmus e, ir vadovautis e, vienodomis taisyklėmis yra akivaizdu, tačiau pavaldumas ECB e, kaip turėtų būti užtikrintas tas pavaldumas e, bankų, kurie priklauso eurozonai ir nepriklauso eurozonai. Mariana Tyson kalbėjo apie tai, kad reikėtų vengti reguliavimo arbitražo ir aš pritariu tokiai minčiai e, dėl ginčių sprendimo, tačiau jeigu ECB bus atsakinga už euro ir ne eurozoną, tai tokių ginčių sprendimų išvengti bus pakankamai sudėtinga, todėl aš skeptiškai vertinu pasiūlymą pavesti šias funkcijas ECB ir atitinkamus pakeitimus teiksiu siūlydamas daugiau funkcijų suteikti EBA. Svarbu pabrėžti, kad visi bankai turėtų būti kontroliuojami vadovaujantis bendromis taisyklėmis, tačiau reikia atsižvelgti į bankų dydžių skirtumus, nes nacionalinėse valstybėse veikia pakankamai gerai dirbančių smulkių bankų, taupamųjų kasų ir taip toliau, kurie visiškai neprisidėjo prie šios krizės sukelimo, kurie pakankamai gerai atsilaikė per krizę. Mes turėtume pasistengti šių gerai veikiančių pasiteisinusių struktūrų nenaikinti, negriauti Kitas svarbus pastebėjimas yra demokratinė kontrolė, atskaitomybė parlamentui, atitinkamus pasiūlymus galiu tik tai palaikyti, daugiau e, nesiplėsdamas. Man e, didelis klaustukas kyla dėl būsimojo e, svarstysimo pranešimo susijusio su šešėlinė bankininkystė, shadow banking. Manau, kad reikėtų savęs paklausti, kokios naudos turėtum, turėsime tinkamai kontroliuodami veikianti oficialų bankų sektorių, kai lygiai grečiai veiks šešėlinis bankų sektorius. Ir tokiu būdu reikės išspręsti šešėlinės bankininkystės fenomeno klausimą ir bandyti integruoti šešėlinę bankininkystę į egzistuojančias oficialias struktūras. Tiek būtų mano pastebėjimo. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Ačiū. Esame sudarę aštuonių kolegų paprašiusių žodį sąrašą. Laimė turime pakankamą laiko, tačiau prašy, prašysiu visų kolegų kalbėti trumpai Kaip žinote, ponė Gular yra šešėlinė pranešėja. A, jūs jau atvykote. Tuomet, jeigu esate pasirengusi, tai prašome kalbėti dabar arba kalbėti diskusijų pabaigoje. E, atsiprašau, turėjau atsakyti telefonos skambutį, kolegos nori kalbėti, tai aš po to apibendrinsiu diskusiją pabaigoje, ponas Langin dabar kalbės, ačiū pirmininkė. daug pagristų argumentų išgirdome. Pirmasis argumentas susijęs su teisiniu pagrindu, pagal kurį siūloma ECB pavesti e, visą bankų sistemos priežiūrą, tačiau tai yra netinkamas teisinis pagrindas, nes pagal 127 straipsnį atitinkamą dalį galima tik tai atskiras uh, bankų funkcijas ir jų priežiūrą e, perleisti ECB, taigi visų funkcijų negalima patikėti ECB ir tai yra labai svari priežastis, negalime jos pamiršti. Antras aspektas e, ta aplinkybė, kad komisija vis dėlto nusprendė elgtis kitaip, sąlygoja atitinkamą mūsų reakciją, tos abejonės dėl šių funkcijų patikėjimo ECB gali sukelti interesų konfliktus tarp pinigų politikos ir finansų priežiūros struktūrų, bus supainiotos centrinių bankų ir bankų priežiūros funkcijos, dėl to kils vis didesnė finansinė rizika, buvo keltas demokratinio legitimumo klausimo, tikrai negaliu įsivaizduoti, kad ECB direktorato narys atsakingas už pinigų politiką ateityje turės būti atsakingas už bankų veiklos priežiūra. Taigi mums reikia sukurti visiškai atskirą nepriklausomą nuo veikiančių ECB struktūrų priežiūros sistemą. Taip pat manau, kad demokratinė kontrolė turėtų apimti ne tik ataskaitų teikimą mums arba mūsų nuomonės atsiklausimą, reikėtų pasitelkti tokią sistemą, kuri veikia Vokietijoje, kuomet priežiūros uh, struktūrose turėtų dalyvauti kiekvienoje bent jau <clears throat> po tris parlamento narius ir mažiausiai po vieną moterį. Taip pat manau, kad šios priežiūros institucijos vadovas turi būti renkamas parlamente, o ne tik pritariama nominuojamai kandidatūrai. Taip pat visiškai nepriimtinas siūlomas tvarkaraštis sprendimų prieimimo. prieimimo Europos centrinis bankas, jis sudaro 27 valstybinės centrinių bankų vadovai, turi jie patirties įvairiose kitose srityse, tačiau 27 valstybėse narse veikiančios bankų, biržų ir draudimo bendrovų priežiūros institucijos, <clears throat> šiuo metu jose dirba 35 tūkstančiai žmonių. 403 tūkstančių žmonių atsiprašau, tikrai būtų neteisinga perduoti svarbiausias užduotis bankų priežiūros ECB visiškai e, neapibrėžus atitinkamos veiklos sričių ir nepasinaudojant ekspertiniais gebėjimais nacionalinių bankų priežos institucijų. Todėl pagal 127 straipsnio 6 dalį mes teikti papildomus įgaliojimus ir užduotis susijusias su Eurozona Europos centriniam bankui, tačiau e, visiška kontrolė turėtų būti išlaikoma nacionalinių institucijų ir EBA rankose. Noriu pacituoti tai, kas siūloma dėl EBA. Bendrabiavimas tarp ECB ir EBA yra apibūdinamas kaip EBA šiame bendarbiavime apibūdinamos kaip stebėtojus, palengvinantis ECB darbo naštą. Tokiu būdu praktiškai EBA institucija yra panaikinama, jos atsisakoma. Jeigu mes jau bandome dėrėtis kartu, tai turėtume apribūti ECB priežiūros funkcijas tomis, kurios šiuo metu yra teisiškai įmanomos ir suteikti daugiausiai įgaliojimų finansų rinkos priežiūros rydėje EBA struktūroms, nes už tai kovojame. Kokios naudos mes galime tikėtis iš vieningos bankų priežiūros, jeigu galiausiai 60 procentų finansų rinkos ir bankų sektoriaus, kuris bazuojasi Junktinė karalystė, nedalyvau šioje priežiūros sistemoje. Taigi mes pasieksime priešingų tikslų, ne vieningos bankų priežiūros, o Europos padalymo pasieksime. Ir tai e, galės būti vertinama kaip didžiulio mastų sprokstamo jėga. Noriu komisijai pacituoti tarybos reglamentą. Tame puslapyje parašyta Eurozonos valstybių vadovų taryboje komisija buvo paraginta kuo greičiau pateikti pasiūlymus dėl vienybės bankų priežiūros mechanizmo, kai tik bus uh, sukurtas veiksmingas bankų priežiūros eurozonoje mechanizmas, Europos stabilumo <clears throat> mechanizmas neturėtų būti pasitelkiamas rekapitalizuoti bankams. Taigi, šio pasiūlymu, ypač Ispanijos atveju, siekiama e, sudaryti galimybės tiesiogiai rekapitalizuoti Ispanijos bankus, nes Ispanija nenori teikti atitinkamo finansinės pagalbos prašymo. Tokiu būdu mes visiškai padalinsime ir suskaldysime Europos finansų sektoriaus priežiūros e, sistemą. Taip pat ir kėl klausimas, kokiais būdais ECB sugebės kontroliuoti 6200 Europoje veikiančių bankų, taip pat ir mažus smulkius bankus. Manau, kad tokia funkcija visiškai neįmanoma, ją turi atlikti nacionalinės priežiūros tarnybos, taip pat rinktinė karalystė atitinkamus pasiūlymus nepritars, nes pagal, pagal 127 straipsnio 6 dalį atitinkamas sprendimas turi būti priimamas vienbalsiai, tai reiškia, kad e, viena valstybė gali daryti spaudimą visoms e, kitoms, o mūsų nuomonės šiuo klausimu visiškai neatsiklausima. Ir tokiu būdu e, visiškai pakeičiant galių pasiskirstimą ir ECB čia gautų papildomas funkcijas, kurios būtų naudingos e, Ispanijai e, ir tai yra visiškai pagristas reikalavimas, tačiau bankų kontrolė, finansų sektoriaus kontrolė didžiąją dalimi turėtų atlikti EBA ir mes e, turime nepasiduoti tam laiko spaudimui, kadangi laiko spaudimas atsirado ne dėl krizės, o dėl to, kad komisija tvirtina, kad Dexia bankė ir Northern Rock buvo nedideli regioniniai bankai, tai buvo dideli bankai, e, e, deksio, deksijos e, kapitalo balansas sudarė 511 milijardų, bankė 311 milijardų, Northern Rocks 206 milijardus apyvartos ir tai tikrai negalima jų laikyti mažais regioniniais bankais, nes mes E, pagal mūsų apibrėžimą nuo 70 milijardų kapitalo apyvartos, tai yra 70 milijardų kapitalo apyvartos turintis bankas laikomas didelė finansinė institucija, todėl e, reikės išvelgti į įvairius aspektus, pavyzdžiui, e, balanso apyvartą, tarp valstybinių mastų veikiančius filialus ir kitus aspektus ir būtent viską apibendrinant būtų mm, galima atitinkamus sprendimus priimti dėl priežiūros priemonių taikymo arba netaikymo, nes jeigu taip nesielgsime, tai e, visa e, šitą diskusiją susijusi su ebavės prie absurdo. Ar turėtume tęsti dabar šį posėdį Gunnar Hokmar? Ačiū. Pritariu daugeliu dalykų, kas buvo pasakyta šį rytą salėje nes buvo pasakyta daug svarbių minčių. Viena jau, aš irgi manau, kad turime nepamiršti, jog rizikuojame skaldydami sąjungą. Ji tik susilpnės, o nesustiprės. Ir netgi jeigu bus sukurta struktūra sąjungoje, siekiant pačių geriausių tikslų, visuomet kuriama ir atskira logika, atskira funkcionavimo ir veikimo sistema. Dėl to gali kilti rizika, susiskaldimo pavojus. Ne tik kalbant apie finansų rinką, kalbant apie taisyklės, kaip jas taikyti. Ir taip pat gal, gali kilti visos vieningos rinkos susiskaldimo rizika, nes kai kuriama politinė institucija, kai pradedamas pats procesas, tuomet atsiranda pavojus, kad tas procesas plėsis ir ta rizika išauks. Ir pritariu tam, ką sakė ponas Langė. Aš manau, kad akivaizdu, jog reikalinga geresnė priežiūra. Tačiau klausantis kai kurių pasisakymų šyrit ir ypač, kai e, peržiūriu pateiktus pasiūlymus, atrodytų, lyg mes ignoruojame faktus ir dabar lyg aš atskleisiu jums visiems paslapti priežiūra ES jau yra. Nacionalinių lygmenių. Įtvirtinta teisės aktais, kuriuos prieš metus patvirtinome. Taigi nekalbėkime apie priežiūrą, lyg jos absoliučiai nebūtų. Reikia sukurti priežiūrą, kuri tikėtina būtų geresnė nei dabar veikianti sistema. Ir to nepadarysime sukurdami naująją instituciją. Aš manau, gal ir svarbu kurti atitinkamą priežiūros struktūrą. Tačiau ją reikia kurti taip, kad ji ne, nebūtų skirta tik tai daliai finansų rinkos, o kita dalis būtų atskiriama. Tokiu būdu dar daugiau priežiūros problemų sukursime. Pateiksiu vieną pavyzdį, ponė pirmininkė. Šiaurės šalyse finansų rinka labai gerai integruota. Švedija, Danija, Suomija, Norvegija, Estija, Latvija, Lietuva. Šios rinkos puikiai integruotos bankų, finansinių paslaugų, draudimo e, ir vertybinių popierių biržos e, prasme. Tai yra toks glaudus tinklas. Ir jeigu kursime tokią priežiūros struktūrą, į kurią pusė to nepatektų, tai nebūtų protinga. Ir aš čia kalbu ne tam, kad paneigčiau, jog reikalinga griežtesnė priežiūra kito, kai kuriuose valstybėse narėse. Tiesiog noriu pasakyti, kad negalime kurti tokios struktūros, kur būtų numatomas tam tikras laisvanoriškumas kai kuriom šalims, kurios nori išvengti tos priežiūros. Na ir dabar nacionalinė priežiūros sistema kaip ir egzistuoja, bet mums reikia bendros europinės priežiūros struktūros. Ir tą padaryti būtų galima keliais būdais. Tačiau nemanykime, kad pasieksime geresnės priežiūros, nei turime dabar. Dabar esant 27 nacionalinėms priežiūros institucijoms ir Europos bankų institucijai, turime tiesiog pasirūpinti, kad sistema veiktų geriau. Ir jeigu norime kažką įsteigti Centrinio banko rėmuose ir jai patikėti tuos uždavinius. Tai manoma padaryti, jeigu būtų užtikrinamas didesnis pasitikėjimas, tačiau tą reikia daryti taip, kad tai būtų suderinta ir su Europos bankų institucijos veikla. Sukūdami naują struktūrą nebūtinai užtikrinsime geresnę priežiūrą, taigi turime pasitelkti tai, kas jau egzistuoja ir viską daryti palaipsniui. Taigi aš džiaugiuosi, kad šiandien komitete ir iš kairių, ir iš dešinių išgirdome panašias nuomonės. Tikiuosi, tai bus ir toliau mūsų darbe. Ačiū. E, dėkoju, ponė El Elison. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estamos num debate. Ačiū pirmininkė. E, aš manau, kad šiandienos diskusija yra labai svarbi. Ir jau buvo pasakyta daug svarbių dalykų. Aš norėčiau išskirti tris. Europos parlamente e, yra pasiektas platus konsensusas ir pasiekimas suprastai platus konsensusas tokiais klausimais kaip šis. Aš manau, kad mes turėtume susitarti vieningiau dėl vieningos priežiūros institucijos. Ir e, buvo priimta rezoliucija dėl to dar 2010 metų birželio mėnesį. Iškelta buvo daug iniciatyvų, bet e, tik dabar gavome apčiuopimus konkrečius teisėkūrinius pasiūlymus iš Europos komisijos. Tie pasiūlymai turi atitikti vienas kitą. Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad taip iš tiesų yra. Dėl bankų rezoliucijos e, dokumentą yra parengęs Hökmarkas. Institucijoms dabar yra suteikti nauji įgaliojimai E, turiu galvoje ECB ir Europos bankų priežiūros instituciją. Kai kalbame apie tų įgaliojimų suteikimą, tai EBA gauna kur kas didesnius įgaliojimus negu kiti, nes ji atliks gyviškai svarbu vaidmenį bankų priežiūroje ir bankroto valdymo atvejais, kai tai susiję su sisteminė rizika. Uh, Turiu pasakyti, kad e, priežiūros suteikimo užduočių suteikimas ECB yra e, labai svarbus klausimas ir ši rezoliucija yra parengta labai gerai, nes ji yra iš tiesų labai reikšminga, labai aštri Kalbame apie instituciją, kuri turi būti prestižinė ir jos veikla turi pateisinti tą vardą. Aš labai gerai žinau, kaip svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp ECB ir priežiūros institucijų. Išklausiusi tai, ką sakė kiti kalbėjusieji, aš pasakyčiau, kad turbūt vienintelis būdas eiti į priekį yra greičiau suderinti E, priežiūros sistemą e, ne tik eurozonoje, bet ir už jos ribų. Taip mes galime dirbti vidaus rinkoje. Ir galime išspręsti atitinkamas problemas. Toks nuoseklumas gali būti garantuotas ir eurozonos viduje, žinoma, kadangi Europos centrinis bankas gali uh, suderinti skirtingų valstybių tradicijas. Turime reikalauti ECB sustiprinimo ir pripažinti nacionalinę priežiūros instituciją kaip uh, labai svarbę priežiūros kultūros kurieje visoje Europoje. Toliau periname prie bankų priežiūros draudimo priežiūros ir vadinamo šešėlinio bank, šešėlinės bankininkysės. Šios klausimus mes turime kelti ir praėjusią savaitę per klausimą buvo būtent apie tai kalbėta. Kaip centrinis bankas gali organizuoti e, priežiūrą per visą šį vairių veiklos ryčių konglomeratą? kai centrinis bankas turi nuspręsti, koks bus vieno ar kito banko likimas. Gali būti, kad mes kalbame apie tam tikros valstybės e, mastuose sisteminę reikšmę turinti banką. Tai e, e, pirmiausia turi būti galvojama apie to banko veiklą. Pagalvokim, koks gali būti apeliacinis mechanizmas, koks gali būti dėrybų mechanizmas su centriniu banku. Jeigu per savo veiklą e, tas nacionalinis bankas buvo labai svarbus ir jam e, žlugus gali būt, nukentėti nacionaliniai interesai. Turi ieškoti galimybių anksti įsikišti į bankų uždarimo planų nustatymą. Kaip e, to banko veikla gali būti susieta su biudžeto problemomis. Kai kalbame apie Europos e, bankų priežiūrą, turime nepamiršti pavienių valstybių narių. Ir ypač tų bankų, e, kurie e, dirba daugiau negu vienoje šalyje. Turime suprasti, kad bus reikalingi bankų rezoliucijos planai, bet tikrasis praktinis banko uždarimas negalės būti vykdomas priežiūros institucijos ar centrinio banko. Turės būti sukurta atskira uždarimo procedūra. Ir visa tai turi būti detaliai aprašyta. Nes jeigu mes kalbame apie vieną priežiūros instituciją ir vieną uh, bankų uždarimo fondą, tai pagalvokim, kaip jis praktiškai veiks. Gali būti, kad valstybės narės turės pačios padengti išlaidą susijusią su banko uždarimu nors galbūt e, ir neturės pakankamai galių būtiniems veiksmams pritaikyti. Tada reikės iškils klausimų dėl e, bankų institucijos mm, vaidmens. Koks, kokią funkciją jai teks uždarant bankus. Kol kas apie tai nebuvo pakankamai kalbėta. Be to reikia E, daugiau dėmesio skirti aktualijoms. Kaip aš suprantu, kitą savaitę jau bus parengta, parengtas pranešimas, spalio mėnesį bus paskelbti tolesni veiksmai, kuriant bankininkystės sąjungą. Todėl aš prašyčiau, kad mes kaip parlamentas apibrieštume savo strategiją ir skirtume pakankamai dėmesio politiniams sprendimams, kuriuos dabar rengiamasi priimti. Turime užsitikrinti, kad e, neliksime išstumti į šoną. Europos parlamentas atlieka svarbu vaidmenį. Turime stebėti visą procesą, kadangi ši sistema e, palaipsniui įsibėgėja. Turime labai aktyviai ir išmintingai E, bandyti prasimušti kelią, kad e, proceso pabaigoje būtų išspręstos mums rūpimos problemos. Mes e, nenorime tiesiog sakyti, kad tas žlunganti sistema mums visai nerūpi. Kalbam čia apie atskirus piliečius, atskirus bankus tam tikrose valstybėse narėse. Turiu pasakyti, kad E, maži palaipsniai žingsneliai problemos neišspręs. Reikia sukurti tokią sritį, kuri, kurioje mes visi galėtumėm dirbti kartu. Turime būti labai atsargus, kad e, neišpiltumėm blogų ir gerų dalykų kartu. Entvelt. Čia jau man. Tai yra gera daug dabar skambinti. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, diskusijos eigoje tampa aišku, kad mes čia sprendžiame tam tikrą dilemą. Viena vertus siekiame greito klausimo sprendimo e, susijusio su ECB e, funkcijomis ir dauguma pripažįsta, kad tas siūlymas ECB pavesti šias funkcijas yra klaidingas. Taip pat e, mums daromas spaudimas greitai pasirinkti. Galbūt e, galėtume tam tikrą tarpinį sprendimą priimti šiame komitete. Turint omenyje, kad sprendimą reikia priimti pakankamai greitai, taigi tas sprendimas susijęs su ECB yra vienintelis realistinis, kurį būtų galima priimti per trumpą laiką, tačiau turėtume gal galę svarstyti strategiją kaip užtikrinti tokią mm, bankų sistemos priežiūrą, kurios mes siekime e, tam, kad e, praėjus tam tikram e, laikui iš ECB tos funkcijos, kurios dabar jam būtų patikėtos, būtų atimtos ir būtų sukurta visapusiškesnė struktūra, kurios mes ir siekime, žinau, techninių požiūrių tai būtų įmanoma, tačiau dabar tikrai aš norėčiau, kad mūsų užspeistų į kampą ir verstų priimti tokį sprendimą, kurio vėliau niekada negalėtume atsisakyti, nes puikiai suprantame, kad siekdami sukurti geresnės struktūros turime tam paskirti daugiau laiko, o mes tikrai sutarėme visi turbūt šioje salėje, kad siekime tikrai geresnės bankų priežiūros sistemos nei yra dabar siūloma. Taigi klausiu, ar nebūtų įmanoma priimti tarpinio sprendimo, trumpesniam laikotarpiu ir po to, e, kurį primtume dabar ir po to vėlesniam laikotarpiu, kurį galėtume pakeisti. Ačiū. Greičių daug buvo pasakyta, kam pritarčiau. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, negalime neskubėti ir nežengti svarbių žingsnių, kuriant bendrą bankų priežiūrą Europoje. Taip yra dėl to, kad susidurime su valstybinių skolų problema ir taip pat yra nepasitikima mūsų bankų sistema. Ir čia kalba neina vien tik tai apie Deksiją ar kitus bankus. Taigi skubėti kaip ir reikia. Teisiniai vertinimai, bent jau mano peržiūrėti teisiniai vertinimai tikrai rodo, kad teisinis pagrindas Europos Centrinio banko išplėtimui egzistuoja ir aišku, tai dar nėra tokie subrandinti pasiūlymai, reikia juos pakoreguoti, tačiau reikia juos žiūrėti kaip į paketą ir tai reiškia, kad parlamento dalyvavimas turi būti vienodų pagrindų, kaip buvo šešeto paketo atžvilgių ir kaip buvo dėl keturių pasiūlymų dėl bendrų sprendimo prieimimo procedūrų teisių ir tuomet taryba vertino juos bendrai. Taigi aš norėčiau paklausti pranešėjų, ar komisija ir taryba jau tai pripažino. Iš Baroso pusės mačiau e, signalų ženklų, kad jis nori tuos dokumentus vertinti kaip paketą, tačiau na, tai labai svarbu, kad taip ir būtų, nes dokumentai tarpusai labai gaužiai susiję. Dabar kalbant apie Europos centrinio banko pasiūlymą. Tai, ką pasakė pranešėjai, dėl to, kad Europos centrinis bankas pinigų klausimų turi daug nepriklausomumo, tai e, ir dabar, jeigu gaunama ta nauja funkcija, reikia aiškiai apibriežti atskaitomybę, demokratinę atskait, atskaitomybę, kuri turi būti stipresnė, griežtesnė. E, prisėmus tos priežiūros e, darbus. Taigi čia dar reikia nuveikti daug darbų. Taip pat turi būti sukūriamas toks modelis, kur auktų ir dalyvaujančių šalių, dalyvaujančių bankų skaičius. Aišku, tam prireiks kažkiek laiko, bet man tai yra principinis dalykas. Norime sistemos visoms valstybėms narėms arba kiek įmanoma daugiau valstybių narių uh, turėtų tame dalyvauti ir mes turėtumėme kaip ir pastumti jas uh, dalyvauti ir turime įtraukti, kuo galima daugiau bankų, aišku, smulkių bankų atžvilgių. Čia centrinio banko vaidmo bus ir kaip ir lengvesnis, uh, netoks griežtas, tačiau visi bankai turėtų būti toje pačioje sistemoje. Na ir dabar vertinant abu pasiūlymus, matome, kad silpninama yra Europos bankų institucijos vaidmuo yra sumenkinamas. Jeigu tai kalbais apie kitus uždavinius, bankų kapitalo reikalavimus ir panašiai, tokiu būdu sumenkinama uh, bankų institucijos reikšmė, nes viskas paliekama nacionaliniui lygmeniui apsispręsti, bet tuomet būtų sudėtinga laikytis bendrų taisyklių. Taigi turime labai didžiai tai įvertinti nes vieningos rinkos išsaugojimas mums turėtų būti svarbiausias dalykas. Pritariu visiems tiems, kurie sakė, kad reikia šiek tiek laiko. Aišku, kokybė yra svarbiau nei skubėjimas, tačiau turėtumėme išsaugodami kokybę bandyti šiek tiek ir paspartinti procesą. Nes problemos Europoje ir už jos ribų yra gan rimtos, taigi turime žengti racionalius žingsnius šių pasiūlymų įtvirtinimo link ir jeigu norime atrodyti rimtai, kaip parlamentas turime šiek tiek ir paspartinti veiksmus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Andrew Duff. Pirmininkė, ačiū. Kaip žinote, užsienio reikalų komitetas, konstitucinių reikalų komitetas siunčia linkėjimus ir perspėjimą, kad e, mano manimo dabartinis komisijos pasiūlymas kelia nemenkų problemų ekonominiai ES valdysenai. Pirmi, pirmoji problema yra susijusi su tuo, kaip priežiūros funkcija patikėta Europos centriniam bankui būtų atliekama skaidriai ir atskaitingai, išsaugojant ir banko nepriklausomumą vykdant monetarinę politiką. Taip pat su tuo yra susiję ir politiniai aspektai ir teisminiai taipogi. Taip pat yra ir vidinių Kinijos sieną primenančių problemų. Ir poniai Tyson teks prievolė, kaip ir išsiaiškinti, kaip būtų galima atskirti įvairias funkcijas ir spręsti tą Kinijos sienos problemą. Nemažai narių kalbėjo apie santykius su mumis Europos parlamente, taip pat banko santykius su nacionaliniais parlamentais. Na, dar vienas svarbus dalykas yra suprasti, kad nėra dviejų klasių valstybių narių, bet yra faktiškai trys klasės. Uh, tos, kurios jau yra viduje, tos, kurios ruošiasi, tos, kurios nesiruošia. Na, trečioji klasė yra mm, taipogi svarbi, tai yra to šalis, kurios niekada nekina priklausyti eurozonai, tai yra valstybės ir konkrečiai viena valstybė, kur finansinė rinkų dalis yra pati didžiausia ES. Taigi, mano išvados būtų štai kokios. Mes turime apsvarstyti radikalią gali, alternatyvą. Tai yra sukurti Europos finansinių paslaugų instituciją, kurioje būtų apvienijamos dabartinės įvairios institucijos. Taigi turėtumėme paskatinti diskusijas Europos parlamente dar prieš patvirtinant teisinį pagrindą priežiūros sistemai, kurią, kaip žinome, turime sukurti, kuo galima greičiau. Na ir paskutinė mano mintis. Ir aš tai kokia iš praeities patirties matom, matome, iš ankstyties patirties matome, kad finansų ministrai gali suklysti. Taip yra buvę ir anksčiau. Thank you. Now... Ačiū. Ponas Karins. Thank you very much, Chair. Labai ačiū pirmininkė. Labai daug kas jau buvo pasakytas, tenksiu kalbėti kuo trumpiau. Mūsų bendrasis tikslas turėtų būti sustiprinti ES ir bendrąją rinką. Taigi, kai galvojame apie bankininkistės priežiūrą ir bankų sąjungą, turime patys savęs paklausti, ar ta kryptimis, kuri mes einame ir mūsų priimtieji sprendimai sustiprins ES ir ar tai susilpnins Europos Sąjungą. Kaip sakė Gunaras, galbūt e, ją suskaldys. Europoje egzistuoja akivaizdi nepasitikėjimo rinkomis problema. Ma, tiksliau, rinkų nepasitikėjimo problema. Rinkos nepasitikė institucijomis. Mes labai plačiai kalbame apie vartotojų nepasitikėjimą. Bet e, supraskime, kad jeigu mes elgsimės neteisingai, tai ne tik neišspręsime rinkų nepasitikėjimo problemos, bet dar su, užaštinsime vartotojų nepasitikėjimo problemą. Galėčiau pateikti e, pavyzdį. Mano valstybėje Latvijoje 2008 metų rudenį Airijos priimtas sprendimas e, padengti visus bankų indėlius E, padarė poveikį mano valstybėje, kitoje eurozonos valstybėje, nes Latvijoje apie 70 procentų bankų yra skandinaviški. Jie irgi neįeina eurozoną, bet sakykime, kad e, bent jau jie turi tvirtas motininės bendrovės, o kiti 30 procentų yra vietiniai bankai. Po to, kai Airiai nusprendė padengti visas, ba, visus bankų indėlius ir Švedija taip pat priėmė tokį sprendimą E, prasidėjo bankų bėgimas. Vienas iš bankų, Pareks, e, tą padarė ir beveik e, milijardą eurų tai kainavo indėlininkams ir vartotojams. Jeigu būtų buvęs, pri... taigi priimtas nedidelis sprendimas viename bankininkistės sektorijoje turėjo poveikį kitam bankų sektoriaus galui turėjo labai nelemtų padarinių. Taigi apibendrinamas, ką aš noriu čia pasakyti. Kai galvojame apie bankų priežiūrą, turim būti labai atidus, kad nebūtų sustiprinti susiskaldimai dabar jau esantis ES ir kad nebūtų įvesti naujų. Jeigu bus sukurta tokia priežiūros stipri e, institucija, ji turės apimti visą ES ir eurozoną, ir už eurozonos ribų. Ji turėtų apimti visas valstybės narės. Pagalvokite apie tokią šalį kaip Estija. Šiandien ji jau yra eurozonoje, bet jos bankai yra iš valstybių, kurios neįeina eurozoną. Kaip e, galėtų ta sistema funkcionuoti, kaip bus dengiami Estijos bankai, o kaip bus su Junktinė karalystė, kuri nėra ir e, daug dievė niekada nebus eurozonoje. Jie turi bankų, kurie yra eurozonos bankai. Taigi, jeigu Europoje kūrėme priežiūros instituciją, kuri sustiprins tą susiskaldimą, tai iškils grėsmė, kad bus labai neaiški rinko situacija ir kaip bus su vartotojais. Kas kas anksčiau jau sakė, kad uh, kapitalo srautai iš vienos valstybės į kitą pradės e, judėti ir e, atsiras labai rimtų problemų. Visa šalis į priežiūrą turėtų būti trauktus ir paskui mes galvosime, kaip tai galės būti padaryta. Jeigu ACB, e kokie bus teisiniai apribojimai, kokios bus balsavimo teisės, kokios bus dalyvavimo teisės suteiktos toms valstybėms, kurios neįeina Europos Sąjungą, tai yra vienas iš klausimų, kuris turi būti atsakytas. Ir kurdami tokią priežas instituciją privalome apie tai pagalvoti. Tai nėra lengvas darbas, bet visas Europos projektas nėra labai lengvas. <laughs> Thank you. Rumunija is not in euro area, but... Ačiū, Rumunija nėra eurozonoje, bet turi bankų iš eurozonos. Ok, uh, Mr. Nitras. Please. Panas Nitras. Dziękuję, dziękuję Panie Przewodniczący. Ja Chciałbym zacząć takiej mojej krótkiej refleksji. Ačiū, pirmininkė, aš trumpai pabandysiu pamastyti. Mane šiek tiek išprovokavo pono Karinčio mintis. Jis minėjo, kad jo šalyje 70 procentų bankų sektoriaus priklauso užsienio valstybėms. Lenkijoje tas santykis šiek tiek geresnis, tai galbūt 60 procentų bankų finansų sektoriaus priklauso E, užsienio valstybėms. Noriu Jums priminti, kalbant apie bendrąją rinką, tokį vieną mechanizmą smulkų. Lenkijoje, pavyzdžiui, e, pakankamai rimtą vaidmenį atlieka Ispanijos bankai, turi didelę įtaką. Reikia paminėti, kad e, Lenkų kapitalo valdomi bankai nėra silpni. Ir buvo, vyko daug įvairių diskusijų apie tai, kad e, Ispanijos e, bankus arba bankus, kurios valdo Ispanijos bankai, perpirktų Lenkijos kapitalo valdomos finansų institucijos, tai buvo ekonominis sustarimas, e, kurio buvo bandoma pasiekti, kadangi Ispanijoje šiuo metu finansinė padėtis yra blogesnė, tačiau tas sustarimas nebuvo įgyvenintas, kadangi e, Ispanai, Ispanijos bankai laukia būsimos finansinės paramos. Taigi, kuomet kalbame apie bankų kapitalizaciją, grėsmės bendrai rinkai, tai noriu paklausti, kaip šiandien mes giname bendrosios rinkos vertybės e, rytų ir e, pietų Europos visuomenės, kurios skiriasi nuo Antinės karalystės, siekia prisijungti prie eurozonos ir Lenkijos e, vyriausybė kažkada siekė 2012 prisijungti prie eurozonos, nors tai nepavykė. Nepavyko, <clears throat> tačiau dabar būtų galima kalbėti, ar tas siekis buvo geras ar blogas savo laiku. Tad būtų galima e, savo diskusijas grįsti taip pat ir e, televizijos šiandien ryte transliuota informacija apie tai, kas vyksta Madride. Ar reikia diskutuoti, arba reikia atkreipti dėmesį į tai, kad galbūt geriausia finansinė padėtis šiuo metu ir tose valstybėse narėse, kurios nepriklauso eurozonai, pavyzdžiui, Lenkijoje. Todėl Nereikėtų dabar e, keisti tos e, padėties, e, siunčiant signalus, kurie yra nurodami komisijos šiuo metu rengiamame dokumente. Lenkija nusekliai žengia Europinės integracijos keliu jau daugelį metų, taip pat turim, turėdama mokėti ir pakankamai didelę kainą už tai, e, nes e, prisiminkime, kad, pavyzdžiui, po stojimo sutarties nebuvo tvirta iš karto darbo rinka, e, kitų problemų buvo, čia taip pat ir stojant į eurozoną. Galbūt reikia tai vertinti kaip priežastį, kodėl Lenkija neįstojo, būtent tą draudimą didžiųjų valstybių, tokių kaip Vokietija, atsisakymą tverti savo darbo rinką. To ir baigsiu kai e, buvo nusatytas 7 metų pereinamasis laikotarpis darbo rinkos atverimo. Taigi dabar e, tokios šalis kaip Lenkija, kurios per kelius metus siekia įstoti į eurozoną, siūlo ir aš neban, nebandysiu čia rodyti pirštais į atskiras valstybės, tačiau <clears throat> tos šalis, kuriuose e, finansinė priežiūra neveikia geriausiai, e, dabar siūloma, kad jos galėtų kontroliuoti. E, Lenkijos finansų ir bankų sektorių, kuriam niekas negalėtų pareikšti jokių priekaištų. Mes neprašome jokios finansinės pagalbos, o mums dabar siūloma toje sistemoje tik stebėtojo vaidmuo, o sprendimus priims tie, kurių sistemos neveikia geriausiai. Kodėl apie tai kalbu? <clears throat> Aš sėkiu atkreipdamas į tai, į tai dėmesį nekvestionuoti arba reikšti abejonę šiuo projektu, pabandyti stengtis jį išgelbėti. Aš manau, kad e, būdami pilnateisiais bendrijos nariais, e, bendrijos, kurią stojame siekdami kurti bendrą rinką, mes negalime leisti e, nepasinaudoti mums vienodomis teisėmis toje bendroje rinkoje. Ir dar keletas papildomų pastebėjimų. Manau, kad tas aštresnis šios diskusijos tonas e, šios dienos parodo, kad kolegos, kurie kalbėjo iki manęs, gynė bendrosios rinkos principus ir jeigu jie taip nedarytų, tai būtų pats blogiausias signalas. Todėl, kuriant tą priežiūros sistemą, E, reikėtų stengtis tą bendrąją rinką stiprinti, o ne ją skaidyti. Pons Langenas teigia, kad jau veikia valstybės narės atskiros bankų priežiūros sistemos, kai kuriuose šalise veikia puikiai ir e, kurdami bendrą priežiūros sistemą, mes neturėtume atsisakyti dabar veikiančių. Tai reiškia, kad e, tie ekspertai, tie žmonės, kurie dirba dabar veikiančiose sistemose, turėtų perteikti savo patirtį bendrai europiniai sistemai. Aišku, E, būtina užtikrinti visų bankų priežiūrą ir kontrolę, taip pat ir smulkių vietos bankų. Tačiau e, dėja reikia pripažinti, kad e, Europinių lygmenių kontroliuojant nebūtų galima atsižvelgti į visus vietinius regioninius ypatumus. Aš į tai atkreipiu dėmesį savo pakeitimuose ir manau, kad diskusijose tai turime kreipti dėmesį, turime pasvarstyti, kaip E, bendra bankų finansų sektoriaus priežiūros sistema įtakos Europos konkurencingumą ir šiomis aplinkybėmis manau, kad yra labai svarbu būtent šį aspektą svarstyti. Manau, kad jau viską pasakiau, ką norėjau. Ačiū. Ačiū dabar, ponia Gular, kalbėsiu rapide parce que tout a été dit. Juste deux, trois petites choses. Un. Pirmininkė, daug kas jau buvo pasakyta, tai tik tai kelis dalykus pridursiu. Mes rengiame jau kurį laiką priežiūros paketą. Ir, kaip sakė Filipas Lambertas, yra sudėtinga iš anksto žinoti, kur yra tiesa ir kur yra klaidos. Reikia rinktis dėje. Ir tą pasirinkimą turėsime padaryti. Dėl pasirinkimo įtraukti 27 valstybės narės, aš manau, kad reikia ir kiek galima įmanoma saugoti tą vidaus bendrą rinką ir jos neskaidyti. Turiu klausimą esminį vieną, o kitą dėl, dėl konteksto. Pirmasis klausimas. Norėčiau žinoti, nesvarbu, ką pasirinktumėme, svarbu, kad dar nei to pasirinkimo laikytumėmės. Man susidaro įspūdis, kad dabar visi nori visų sistemų e, privalumų ir nenori visų sistemų trūkumų. Pavyzdžiui, Europos centrinis bankas atlieka svarbias funkcijas, nepriklausoma yra institucija ir nepasiduota politiniam žaidimams. Kaip būtų galima Europos Centrinio banko visus privalumus išsaugoti, kad jis veiktų nepriklausomai nuo politinių žaidimų, kaip išsaugoti tuos privalumus, uh, lyg ir turėtų būti kažkas visiškai nepriklausomai ir visiškai atskai, ats, ats, atskaitomybei pavaldi institucija taip pat. Taigi turime išsaugoti pačius e, svarbiausius e, privalumus ir turime pasirūpinti, kad sistema būtų atspari. Antras dalykas, šis tas dėl konteksto. Tai, kas dabar vyksta ir kas įvyko birželio mėnesį Europos taryboje. Europos taryboje mm, birželio mėnesį buvo kalbama apie tai, kad bus e, parengta bankų priežiūros sistema, kad būtų galima rekapitalizuoti bankas esant e, parankės, palankesniems aplinkybėms. Bet kalbant apie bankų rekapitalizavimą, aišku, yra ir mažų bankų, ir uh, pagrindinis kriterijus nėra, ar bankas yra mažas ar didelis. Tiesiog vis, visos finansinės institucijos turi būti kažkaip kontroliuojamos ir prižiūrimos. Tarybos išvadose teigiama, kad bankai bus rekapitalizuojami, kuriems reikia šviežio kapitalo. Viskas puiku, mes visi pasakėme už tai ir Marijana tai pabrėžė. Ir tai bus daroma gan greitai. O kas dabar vyksta? Ar tai reiškia, kad visa tai, kas buvo parengta rekapitalizavimui, lauks dabar, kol mes e, priimsime sprendimą dėl priežiūros institucijos ir ponas Barnie pasirinko šį teisinį pagrindą. Tačiau taryba lyg, tačiau e, dabar lyg ir žengia žingsnį atgal, taigi nėra labai aišku, kas, pavyzdžiui, bus su tokiamis valstybėmis kaip Ispanija, jeigu bus pradėtas tas procesas. Ir ar tikrai rinkoms parodysime, kad turime reikiamas priemonės. Taigi aš manau, kad turime dirbti kuo galima greičiau ir kuo galima geriau. Ir džiaugiuosi, kad, džiaugiuosi, kad daug kolegų dalyvavo diskusijose. Ačiū. Have... Ačiū. Niekas daugiau nenori pasisakyti iš deputatų, todėl aš dabar vėl atsisuku į komisijos atstovą poname. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for giving me the floor. We found this debate uh, extremely uh, interesting. Ačiū šią diskusiją. Ši diskusija labai įdomi. Šis klausimas e, yra išskirtas jūsų komiteto kaip labai svarbus. Uh, Jo reikšmė dar labiau padidėja, nes dabar jau taryba pradeda svarsyti du komisijos patiktus teisėkūrinius pasiūlymus. Pirmasis tarybos darbo grupės posėdis įvyks rytoj ir poryt. Ir mes e, taryboje jaučiame norą siekti pažangos dėrybose gana greitai. Labai daug klausimų buvo pateikta dėl ECB. Kodėl ECB turėtų perimti bankininkistės sektoriaus priežiūrą eurozonoje ir galbūt tam tikrų mastų už jos ribų? Kaip žinote, toks buvo priimtas sprendimas per eurozonos vadovų susitikimą birželio 29 dieną. Europos komisija šį variantą atidžiai išnagrinėjo ir nusprendė, stengtis įgyvendinti Eurozonos vadovų susitikimo pasirinkimą dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, mes esame įstikinę, kad ECB šį darbą gali atlikti. Ji turi pakankamą kvalifikaciją, patirtį, ji yra pakankamai nepriklausoma. Mes pripažįstame, kad yra tam tikrų apribojimų e, patikint e, šią užduotį ECB yra tam tikrų trūkumų. Bus sunku užtikrinti, kad bendradarbiaujančios ir dalyvaujančios šalis stebėtojų valdyboje Europos centrinėme banke turėtų vienodas teisės. Europos komisijai tai kelia rimtą susirūpinimą. Tai yra tik vienas pavyzdys, rodantis e, šio pasiūlymo minusus mums. Bet turime pripažinti, kad būtų buvę trūkumų ir jeigu kitas alternatyvas būtumėm pasirinkę, būtumėm galbūt, e, galbūt galėjome sukurti naują instituciją Europos zonoje. Už ECB ribų, bet kažin ar tokiu būdu būtų galima užtikrinti dar netvarę ir griežtą priežiūrą Europos Sąjungoje. Na ir dar, viena, dar vienas privalumas dėl ECB pasirinkimo. Tiesiog nėra jokių teisinių apribojimų, apie kuriuos dažnai aptarėme, kuriuos dažnai aptarėme šiame komitete. Europos Centrinis bankas teisiškai gali atlikti priežiūrą, savo nuožiūrą, jo neriboja Teisingumo teismo priimti ankstesni nuosprendžiai. Taigi, pripažįstame, kad yra ir privalumų ir trūkumų pasirinkant ECB, bet kaip ir privalumų yra daugiau ir, kaip sakė ponia Gulė, trūkumų visuomet e, būtų, jeigu ir būtume pasirinkę, pasirinkę kitą variantą. Dar viena priežastis, kodėl nusprendėme susijęti, laikytis eurozonos viršūnių sutikimo sprendimo. Esant dabartiniams aplinkybėms, tokių svarbių klausimų reikia užtikrinti sutarimą tarp trijų institucijų, kuo galima greičiau. Dėl to ir nusprendėme elgtis taip, kaip siūlė Eurozonos valstybė savo viršūnių susitikime, būtent, kad būtų užtikrinama kuo galima daugiau konvergencijos tarp trijų institucijų ir tikimės, kad tos konvergencijos pasieksime kuo galima greičiau ir su parlamentu. Dar vienas trūkumas pasirenkant 126 sutarties straipsnį yra tas, kad tai nėra bendro sprendimo prieimimo procedūra, tačiau komisija aiškiai pasakė, kad mes šiuos pasiūlymus vertiname kaip paketą ir mums reikalingas trijų institucijų sutarimas dėl tų dviejų pasiūlymų. Ir būtent tokioje dvasioje ir pradedame diskusijas. Galiausiai trumpai dėl um, darbų grafiko. Aš suprantu, kad uh, visus parlamentarus, kurie prašė elgtis atsargiai, kurie teigė, kad nereikia skubėti, prieimant tokius svarbius sprendimus, tokio delikačioje srityje taip pat. Suprantame, kad reikia nepaleisti to pagreičio, kurį, kurį įgyjo šis politinis procesas. Mes komisijoje manome, kad būtų labai apmaudu, jeigu vis dar ir 13 metų bėgiai aptarinėtumėme tuos du pasiūlymus. Iš tiesų, rinkos tai prastai įvertintų ir piliečiai tai nekai vertintų ir netgi tarptautiniu mastu tai nebūtų labai gražu. Taigi, nepamirškime, kad teis, šiais teisėkros pasiūlymais bandoma iš dalies atsakyti į eurozonos krizę. Ir dėl to sprendimai dėl tų pasiūlymų turi būti primami kuo galima greičiau. Mes manome, kad, aišku, laikotarpis iki na, gruodžio mėnesio tas užsibrieštas terminas yra ambicingas, tačiau uh, turint omenyje, kad turime daug ekspertų šiame komitete ir taryboje, nusimanančių apie priežiūros reikalus, manome, kad būtų įmanoma gruodžio mėnesį galiausiai susitarti. Ir labai tikimės, kad taip ir atsitiks. Komisija yra pasirengusi padėti parlamentarams įvairiais techniniais klausimais. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Dabar grįšime prie pranešėjo, bet dar ponas Kozė. Euh, Ačiū, pan pirmininkė, norėčiau grįžti prie e, tvarkaraščio. Po to, kai išgirdome komisijos poziciją, žinoma, kad reikia veikti greitai, kadangi gyvename krizės sąlygomis, reikia ieškoti sprendimų, patvirtinti mechanizmus. Aišku, nesame kurti ir girdime valstybių ir vyriausybių vadovų pasiūlymus Neseniai sužinojau, kad Prancūzija ir Vokietija susitarė skirti šiek tiek daugiau laiko e, šiam klausimui išspręsti, taigi atsižvelgiant į šias aplinkybės parlamentas parlamentui neturėtų būti daromas spaudimas sprendimą priimti per e, aštuonias dienas. Todėl aš prašau, kad e, būtų nukeltas pranešimų rengimo ir pakeitimų teikimo terminas ir jeigu mes neperkelsime, nenukelsime keliom savaitėm, tai vis tiek anksčiau pabaigsime savo darbus dar iki vadovo tarybos, galiu dėl to lažintis. E, mums buvo priminta Maroni byla komisijose ir e, Tikrai tai yra pats juokingiausias pavyzdys, kuomet pateikiami 40 metų senumo pavyzdžiai, kai tuo tarpu Europa bando e, judėti ir, ir keistis. Kiekvieną kartą, kai Europa e, pabando ką nors padaryti, pasukti kitaip, tai e, visą laiką ištraukiami uh, seniausiai kažkada tai priimti teisiniai sprendimai. Aš nemanau, kad e, reikėtume, e, turėtume leisti blokuoti mūsų sprendimus kažkokių pasenusių ar kvailokų dalykų. Pane Gula, pritariu pasiūlymu, kad reikia skirti šiek tiek daugiau laiko, taigi kokį laikotarpį jisai įsivaizduotų konkrečiau ir kaip jis turėtų atsispindėti mūsų darbų tvarkaraštį. Aš manau, kad parlamentas sugeba parodyti, kad gali dirbti pakankamai greitai ir priimti savo sprendimus dar iki vadovų e, tarybos. Tačiau e, reikėtų sukonkretinti tos pasiūlymus ponas Gozės. Manau, kad komiteto sekretariatas apsvarstė techninės galimybės arba galėtų tą padaryti ir nustatyti terminą, per kurį galėtume tinkamai atlikti savo darbus ir galėtume susitarti dėl gautinio termino dar iki vadovų tarybos ir tai turėtų būti pirmininko, ne mano prerogatyva. Pirmininkas, leiskite pranešti, kad abu pranešiai sutiko, kad pranešimo projektas būtų svarstamas spalio 22 dieną, pakeitimų teikimo terminas baigtųsi spalio 26 dieną. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams, pirmoji kalbės ponė Tais. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man e, susidaro toks įspūdis, kad, e, kuris patvirtina taip pat ankstesnius susitikimus, kad diskusija tikrai buvo labai rimta, kadangi svarstama pakankamai rimta klausimą, reikia tą pastebėti. Aš išgirdau vėliau balsų už prieš ECB, taip pat žmonių, kurie teigia, jog mes čia sprendžiame tam tikrą e, dilemą. Ag, visos tos susakytos mintis yra susijusios ir su mano pareikštais per įžanginį pristatymą nuogastavimais ir netgi priešingos pareikštos pozicijos taip pat yra grindžiamos tais pačiais nuogastavimais. Taigi tai yra neblogas bendras atspirties taškas, manau, tolesnėse diskusijose. Taigi mes teikiame tinkamą pasiūlymą dėl komisijos teikimo pasiūlymo dėl e, bankų priežiūros mechanizmo. Aš suprantama, mes galime e, remtis įvairiais teisės aktais, tačiau negalime keisti centrinio banko statuto. Tačiau antra vertus pastebime tokį siekį e, ir energingą norą užtikrinti Europos bankų priežiūrą, kurios reikalaujame jau du metus ir dabar turime galimybę iš tikrųjų tą sistemą sukurti. Mes e, nedirbame kažkokiame vakume, kolegos apie tai kalbėjo, e, buvo pasiektas Eurozonos vadovų taryboje tam tikras politinis susitarimas ir tai yra labai svarbus žingsnis, kodėl komisija reaguodama į vadovų tarybos sustarimą pateikė atitinkamą teisės akto pasiūlymą, kurį mes dabar vertiname ir dabar pirmininkė turime pasvarstyti kaip toli galime e, arba e, kokie plačiausiai galėtų būti mūsų užmojai, svarstant e, ir teikiant atitinkamus pakeitimo pasiūlymus, komisijos pasiūlymų, taigi maksimaliai mes galėtume siekti integruoti 27 valstybės narės į šią sistemą klausimas, kaip galėtume pagerinti komisijos pasiūlymą, kaip galėtume pasirūpinti arba užtikrinti, kad šios sistemos patrauklumas ne eurozonos šalims taptų realus, aš negaliu, negalėčiau sakyti didesnis negu yra dabar, kadangi ne eurozonos valstybėms būtų taikomi tam tikri diskriminaciniai reikalavimai, išskyrus kai kurias rytis, taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kaip padidinti šios sistemos patrauklumą, kaip pagerinti e, bendradarbiavimą e, tų valstybių, e, kurios nepriklauso eurozonai labui, kaip priežiūros valdyboje reikėtų geriau atstovauti jų interesams, kaip pagerinti tų valstybių statusą, taip pat ECB e, struktūrose, galbūt netgi pati administracinė valdyba, priežiūros valdyba turėtų priimti atitinkamus sprendimus, kokie turėtų būti jos įgaliojimai, ar valdyba turėtų e, vadovautis ECB E, veiklos nuostatomis, e, turint omenyje, kad ECB jau veikia, e, du, dvi sprendimus priimančios institucijos. Taigi reikėtų svarstyti, ar didinti priežiūros valdybos įgaliojimus ir jeigu taip, tuomet kaip, tam, kad ne eurozonos valstybių uh, svoris joje galėtų padidėti, nepamirštant ir visų teisinių ir su sutartimi dėl e, e, ES veikimo susijusių aspektų. E, kitas dalykas, apie kurį reikia kalbėti, tai yra patys bankai ir kolega Klinsas kalbėjo apie tai, kad reikia prižiūrėti ir e, draudimo bendrovės, tačiau dabar siūloma sistema draudimo <clears throat> bendrovių ar institucijų neapima ir puikiai turime tą suvokti, negalime čia nieko pakeisti, kadangi sutartie tai parašyta, jeigu ECB steiksime atitinkamus įgaliojimus, tuomet draudimo paslaugas teikiančios institucijos kontroliuojamos nebus. Taigi, kalbant apie bankus, buvo diskutuojama apie tai, e, kokius bankus reikėtų prižiūrėti. Ne visi nori, kad visus bankus pradėtų kontroliuoti Europinė priežiūros institucija, galbūt ir praktiškai to nebūtų įmanoma užtikrinti, taigi reikėtų apsispręsti, E, kokius bankus prižiūrėtų Europinė priežiūros institucija, kokius e, reikėtų palikti nacionaliniai priežiūrai, atitinkamą sistemą turėtume parengti, įvertinant įvairius aspektus, galbūt per e, reikėtų remtis rugsėjo trečios dienos klausimų išvadomis ir argumentais. Kitas klausimas yra darbų pasiskirstimas tarp EPA, ECB ir uh, EBA, e ECB ir e, nacionalinių valstybių bankų priežiūros institucijų. Ta, tas funkcijas reikia aiškiai atskirti. Taip pat svarbu, e, kalbant apie atskaitomybę ir jai paliekam atitinkamas funkcijas Europos centriniam bankui, turime puikiai suvokti, kad galėsime mažiau įtakoti ten priimamus sprendimus kadangi dėl ECB e nepriklausomumo, tačiau turėtume pasistengti patvirtinti tokį veiklos reglamentą, kad ne visus su, su e, bankų priežiūros susijusius sprendimus galėtų priimti priežiūros valdyba, nepriklausomai nuo to, kokie balsavimo mechanizmai ten būtų pasitelkiami, kalbant apie atskirimą e, tarp e, pinigų politikos ir finansų priežiūros, turime apsispręsti, e, koks bus narių santykis priežiūros valdybai, kokie įgaliojimai jai bus suteikti Išsiaiškinę šios aspektus galėtume sustiprinti priežiūros valdybos poziciją, kalbant apie demokratinę atskaitomybę. Manau, kad priklausomai nuo to, koks bus pasirinktas priežiūros, kokia bus pasirinkta priežiūros mechanizmo architektūra, galėsime tikėtis didesnio skaidrumo ir Europos parlamento didesnės įtakos primamiems sprendimams, aišku, idealių sąlygų tikėtis negalime, tačiau galime siekti e, sustiprinti savo pozicijas. Kalbant apie tai, kam reikėtų priskirti priežiūros funkcijas ar EBA ar ECB, čia reiktų atlikti atskirą tyrimą ir tik po to apsispręsti dėl gautinio sprendimo. Ir manau, kad pirmininkė galėtume pasitelkti teisės tarnybos <clears throat> atitinkamas e, išvadas ir taip pat e, turėtume gauti teisinės išvadas, e, kokią apimtimį galėtume teikti pakeitimų pasiūlymus dabar gautam komisijos pasiūlymui. Taigi tokie, tokias būtų mano mintis po diskusijos, per dvi savaitės parengsiu pranešimo projektą, nurodžiau pagrindinės gairės, svarbiausias, kurias aš ketinu pasirinkti ir aš manau, kad e, siūlymas e, tvirtinti rezoliuciją ir e, reikalauti, kad komisija parengtų visiškai naują sprendimą, šiuo metu galbūt būtų per anksti apie tai kalbėti, nes esama ir kitų galimybių, kurias reikėtų išbandyti, nes tikrai mes čia nesame kažkokiame vakume, e, mus spaudžia ne tik e, Ispanijos bankų padėtis, spaudžia taip pat ekonominė finansų krizė ir mažėjantis pasitikėjimas ES finansinėmis institucijomis ir tą pasitikėjimą reikia stengtis atkurti. Jeigu mes e, iš pat pradžių pradėsime tvirtinti, kad viskas pasiūlymas yra nepriekaištingas, viskas yra gerai, tai sukursime tik dar didesnį chaosą finansų rinkose. Ir to mes nenorime. Pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už vertingas mintis išsakytas diskusijas. Aš stengsiuos parengti kuo geresnį pranešimo projektą dėl e, bendros bankų priežiūros e, sistemos, nes taip įsivaizduoju būtent pranešėjo vaidmenį šiame procese. Ačiū pirmininkai. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Geguldui. Aš norėčiau tik keletą trumpų komentarų išsakyti po šios diskusijos. Manau, kad dėl pagrindinių kriterijų, dėl to, ką mes norime pasiekti, mes girdėjome jau pakankamai daug bendrų minčių, panašių minčių. Sakoma, kad reikia kiek galima sustiprinti ir išlaikyti bendrosios rinkos nuseklumą ir reglamentavimą, sukurti efektyvę sistemą, kuri nesukelia papildomų problemų. Buvo pasakyta, kad reikia aiškaus paaiškinimo dėl konglomeratų ir paminėta keletas kitų problemų. Ir e, be bejonės demokratinės atsaskaitomybės klausimas yra labai svarbus. Manau, kad čia mes susidurėme ne su labai rimta politinė problema, bet su e, juridiniais sunkumais. Apie tai mes turime rimtai galvoti. Negalime dabar, e, galime dabar tarsi laikytis dviejų pozicijų. Tai yra juridinės problemos, mes jas maksimaliai į, į, išnaudojame ir žiūrim, parengėme pasiūlymą. Bet paskui reikia įvertinti, ar pol, pagal politinius kriterijus tie sprendimai yra pakankamai gerai pamatuoti. Mes turime labai tižiai pagalvoti, ar mes pasiduodame teisės reikalavimams, ar politiniai kriterijai dominuoja, kad e, galėtume e, teisę pakeisti. Taigi tokias taisyklės e, turime laikytis ir e, būkim labai atsargus veikdami. Aš sutinku, ne tuščia vieta turi būti palikta. Reikia sukurti tokį dokumentą, kuris suteiktų Europai mums reikalingą stiprią bankų priežiūros sistemą. Mums reikia svarbių pamastymų. Norėčiau tik tai išviešinti dabar pakvietimą į susitikimą su teisininku rytoj iš ryto. Ekonomikos komiteto nariai jau tą pakvietimą gavo. E, tame susitikime mes aptarsime meronį e, trūkumus. Atrodo, kad e, visa tai yra labai aktualu, nes juristai kitaip supranta, ką iš tiesų reiškia meronį. Manau, kad tai yra labai svarbu šiai diskusijai. Aš tik tai norėčiau išskirti dvi tokias problemas. Pirmiausia, Meroni e, visą laiką galvojo, Meronio atveju buvo sakoma, kad visiškai nedemokratinė erdvė buvo sukurta. Tas yra neįmanoma. Čia mes kalbame apie kitokį dalyką. Kalbame apie tarybą ir parlamentą, kurie deleguoja tam tikrą veiklą vienam iš veikėjų. Todėl Meronio atveju, kaip mano kolega Žanpolis sakė, jau yra sukurtas visas Babelio bokštas. Visi bijo to Meronio Ir to pat metu būtų galima ir paklausti, aš su komisija apie tai dar kalbėsiu, ar Meroni byla nėra tas pagrindas, rodantis, kad negalima taip lengvai permesti toli siekiančių užduočių Europos centriniam bankui. Manau, kad dėl Meroni bylos daug teisininkų e, bus užimti dar ir ateityje. Turime apie tai pagalvoti. Manau, kad e, mes negalime sutikti, kad iš esmės ECB rėmose atsiras, ECB e priežiūros rėmose atsiras e, narės su skirtingomis teisėmis. O pareigos turi atitikti. Pareigos ir teisės turi būti vienodos. Tai yra pagrindinis principas. Kolega iš Lenkijos pasakė visiškai suprantamą mintį. Uh, girdėjau ir man būtų labai įdomu dabar sužinoti, ar iš tiesų taip yra. Pirmieji komisijos darbo projektai numatė tokias nuostatas. Vėliau prasidėjo vidinių diskusijų ir buvo pasakyta, kad tai bus neįmanoma. Todėl, atrodo, yra iškilę labai daug teisinių problemų, svarstant, kas gali būti padaryta ECB viduje. Apie tai kalbėjo ir Marian Tyson. Ta reikėtų dabar labai atidžiai patikrinti. Jeigu mes negalime pasiekti tokių kriterijų kaip bendroji rinka, veiksminga struktūra ir demokratinė atskaitomybė ECB, e, tai turime išdrysti pasakyti, kad taip, mums reikia kitos institucijos, prie kurios ECB prisidėtų panaudodama savo kompetenciją. Tai nebūtinai tokia pati institucija. Dėl to atsivers daug juridinių problemų. Ir jeigu kolegos norėtų rytoj 8 ryto dalyvauti jau šioje diskusijoje, aš mielai ten dalyvausiu. Renė Repazė visą vasarą man uh, E, šį dokumentą nagrinėja. Ir mano kolegiai Franciskai Brantner taip pat jis pateikė informaciją. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, kad mums nereikia tarybos patvirtinimo, kad e, mes esame bendras sprendimų prieimėjas. Mes, kaip parlamentas, kaip jau balsavome savo rezoliucijoje, taip ir turėtume elgtis. Dėl 126 straipsnio 7 dalies balsavimo vienbalsiai Aš esu tikras, kad kai kurios valstybės niekada nesutiks su sandoriu pagal 126 straipsnį 7 dalį, jeigu nebus susitarta dėl EBA reglamento pakeitimo. Todėl mano pranešimas iš esmės yra mūsų įrankis, leidžiantis pasiekti įtakos dėl viso paketo. Ir kadangi kai kurios valstybės niekada nepasiduos ir nesutiks gyventi, jeigu nebus pakeista EBA, EBA sistema pagal 126 straipsnį 7 dalį, Tai nereikėtų dėl to labai pergyventi, bet e, dviejų pranešimų sąsaja reiškia, kad mes kaip komanda turime su šešėliniais pranešėjais derinti bendrą pranešimą ir ieškoti bendro sprendimo. Todėl mūsų politiniai kriterijai išeina į pirmą planą ir mes e, kartu turim nuspręsti, kurią alternatyvą pasirinksime, nes kitaip iškils rimtų problemų ieškant bendros e, bazės Manau, kad e, dabar tvarkaraštis yra šiek tiek lankstesnis, bet dar nepakankamai. Jis mums leidžia pakankamai atsakingai elgtis palaikant ryšių su taryba ir taip pat išlaikant atsakomingą elgesį čia parlamente. To iš mūsų reikalauja eurokrizė. Ačiū. Uh, just... Dėkoju. Norėčiau dar kartą priminti. Pranešimų projektai bus svarstomi spalio 22 dieną. Taip pat norėčiau priminti jums. 22 spalio, taip. Spalio 22 diena, o pakeitimų patikimo terminas spalio 26. Turėsite keturias dienas pakeitimams paruošti. Kągi, taip pat Norėčiau priminti apie neįlinį komiteto posėdį, kuris įvyks spalio 10 dieną, trečiadienį nuo 9 iki 1. Bus klausimai dėl bankų sąjungos krizių valdymo ir panašiai. Taigi šiandienos e, posėdis baigiamas. Šio ryto posėdis baigiamas. Thank you. Yeah. Yeah. Okay, Mr. Langen, Wednesday, 10th of October, from 9 to... Trečiadienį spalio 10 e, nuo 9 iki 1 vyks klausimai. Ačiū.